Taigi, po mūsų apsilankimo Jemenė mes taip pat su delegacija sutarėme, kad bus sekamas kitos bylos vystimasis ir be abejo mums bus teikiama informacija, kaip šita byla bus toliau sprendžiama. Dabar grįžtant prie paskutinės plenarinės sesijos Strasbūrė. Leiskite jums priminti, kad mes priėmė rezoliuciją dėl e, visagunės. E, rezoliucija buvo skirta kariniam perversmui, kuris įvyko balandžio 12 prieš pat antrąjį prezidentinių rinkimų ratą. Taigi, Gvinė Bisau viena iš skurdžiausių valstybių vakarų Afrikoje. Todėl be kitų reikalavimų mūsų rezoliucijoje reikalavimo taip pat e, pilnai atkurti pagrindinės žmonių laisvės ir teisės, tokias kaip žodžio laisvė, spaudos laisvė, e, rinkimuose, asociacijų laisvė, e, nepribuotas žmonių judėjimas. Na ir es delegacija taip pat mus informuos apie padėtį. Toliau esame taip pat priemę rezoliuciją Sudano ir Pietų Sudano klausimų. Ir kadangi tiek šios dvi šalis, tiek ir Tibeto klausimas yra įtraukti mūsų šios dienos darbo tarkė, tai aš per daug nesiplėsiu, mes kalbėsim apie tai vėliau. Toliau taip pat buvo paskelbta rezoliucija dėl Kongo demokratinės Respublikos, kurioje stipriai smerkiamas žmogaus teisų pažeidinėjimas ir smurto protrukiai, ypatingai masiniai prievartavimai. Na ir ten taip pat sveikinama teisės saugos institucijų veikla ir pastangos spręsti problemas susijusius su žmogaus teisų pažeidimais. Mes taip pat pabrėžėme, jog vis smarkiau persikėjami žmogaus teisų aktyvistai ir žurnalistai, mes kritikavome ir toliau besitęsiančią moterų diskriminaciją. E, mūsų druo komitetas e, rengia vizitą į Kongo Demokratinę Respubliką spalio mėnesį. E, Ir ši rezoliucija yra svarbu žingsnis parengiamajame darbe, bet taip pat mes spaudoje skaitėme, kad rytų Konge kybo lyginė. E, nestabilumas tik tai auga, iš ten plūsta šimtai tūkstančių pabėgėlių. Taip pat e, paskelbėme rezoliuciją dėl e, moterų e, genitalių žalojimo, apipjausimo. Ir paskelbėme tai vaiko teisų pažeidimu, todėl e, prašėme komisijai ypatingą dėmesį skirti moterų gintalijų apipjaustimui, e, kaip e, dalį bendros strategijos užkertant, smurtą, užkertant kelią smurtui prieš moteris. Šį rudenį numatoma bendroji asamblėja, kurioje taip pat bus akcentuojamas moterų teisės. Taip pat paskelbėme dar vieną rezoliuciją dėl Sahelio regionų, situacijos. Ten išreiškėme didžiulį susirūpinimą to, kad situacija stipriai blogėja. Ir patinkas jiems jis buvo skiriamas taip pat situacijai Malija. Mes paraginome Malio valdžios institucijas ir e, toregų įsilaisvinimo judėjimą ieškoti e, taikaus problemų sprendimo per konstruktyvų dialogą. Mes taip pat e, paraginome, e, kad es tampriai bendradarbiautų su įvairiom valdžios institucijom ir įvairiais judėjimais bei parlamentais e, Sahelio regione, e, tam, kad būtų visapusiškai sprendžiamos politinės e, ekonominės, e, nacionalinės, aplinkosauginės e, problemos, kurios sukelia neramus šiame regione. Buvo ta proga paskelbta labai gera išsame analizė dėl dabartinių grėsmių ir e, ateities perspektyvų. Taip pat mes priemė rezoliuciją dėl nebūčiamumo Filipinuose, tai buvo sies su 57 žmonių žudynėmis 2009 e, metų lapkričio mėnesį. Ir, kas ypatingai svarbu, buvo nužudyti liudininkai. Taigi mes e, šią rezoliuciją priemėme E, skubos tvarką ragindami Filipinų vyriausybę apsaugoti liudininkus ir taip pat įgyvendinti programas, kurias jie priemė tam, kad būtų stiprinama kova su nebaudžiamumu. Strasbūro sesijoje e, man teko ilgai diskutuoti su Filipino ambasadoriumi šią temą. Toliau taip pat buvo paskelbtas skubus pranešimas dėl etinių mažumų Irane padėties. Šioje rezoliucijoje mes konkrečiai pabrėžėme įvairias žmogaus teisų pažeidimus, e, etinės mažumos kenčia, e, jos patiria politinė, ekonominė, socialinė ir kultūrinė ir kitokia diskriminacija. Mes e, akcentavome, jog Avats arabų mažumos atstovai buvo nesiniai areštuoti Irane ir dabar jam grėsia byla mes reikalaujame, kad būtų užtikrintas teisingas eismo procesas, kuris atitiktų tarptautinius standartus ir kad jokių būdų jie neturėtų patirti kankinimo arba kitokio blogo elgesio. Aš taip pat norėčiau pasinaudoti progą ir atkreipti jūsų dėmesį į šią dieną. Kadangi ši diena, birželio 20, yra tarptautinė Irano politinių kalinių e, paramos arba solidarumo su Irano politinis kalinys diena. Taigi aš manau, kad e, šiuo atveju mūsų dro komitetas taip pat gali naudingai prisidėti. Mes galime priminti tą rezoliuciją, kuri buvo primta dar praeitą savaitę. Kitas klausimas būtų žmogus teisų peržiūros paketas. Mes priėmė rekomendaciją dėl specialiojo atstovo žmogus teisų klausimais, specialiai galiotinio žmogus teisų klausimais. E, na ir e, asmuo, kuris pirmasis užims šį postą, bus skiriamas baronienis Aštun. Mes tikimės, kad tai netrukus bus padaryta. 25 birželio turėtumėm išgirsti šiek tiek išsamesnę informaciją, kadangi tada rinksis e, užsienio reikalų taryba ir tikimės, kad šis klausimas taip pat ten bus nagrinėjamas. <clears throat> Na ir jeigu Birželio 25-ąją šis asmo bus paskirtas į postą, mes, draugės Rafet, rengėmės tam, kad po paskirimo būtų surinkti bendri klausimai ir patikrinę savo darbo tvarkę, nustatėme, kad veikiausiai sustikimas bus draugės Rafet organizuotas e, Liepos 11-ąją Tai bus uždaras posėdis ir ten mes turėsime puikią progą aptarti įvairius klausimus. Toliau vyko antrasis mūsų e, kontaktinės grupės e, posėdis pagal peržiūros e, proceso mechanizmą. Ten buvo aptarėm įvairius pranešimai ir ataskaitos, metinė ataskaita, taip pat pranešimas dėl žmogus teisų peržiūros. Ir reikėtų pasakyti, kad es e, generalinis sekretorius pavaduotojas, ponas Propovski, taip pat dalyvavo, taip pat turėjome komisijos atstovą ir mes aptarinėjome, e, kokių pozicijų kas laikomės, kokius reikalavimus mes keliame, kaip, kaip patį mato jie. E, jie taip pat pristatė dokumentą žmogaus teisų strategijos klausimais, kas na, yra savočios deklaracijos formos dokumentas. Dauguma mūsų rekomendacijų iš pirmosios kontaktinės grupės sutikimo buvo primti domen, atspindėti šiame dokumente. E, tačiau mūsų vis dar netenkina tas faktas, kad parlamentas yra prilyginamas kitoms institucijoms, tokiam kaip ES, komisija, valstybės narės. Tarsi negali oficialiai patvirtinti šio dokumento. Taigi mes dabar siekiame užtikrinti palaikymą e, tai minčiai, jog mūsų, mūsų parlamento pirmininkas draugė su kitų institucijų atstovais galėtų oficialiai aprobuoti šį žmogaus teisų paketą. Šiaip jau mus e, visiškai tenkina veiksmų plano turinys, tai yra trečiasis elementas žmogus teisų pakete. Ir mes svarstysime tai kitame kontaktinės grupės susitikime šiek tiek išsamiau šiek tiek nuodugniau. Na ir kaip sakiau, dabar dirbu su Pan Brook prie laiško, kuris jau yra parengtas ir reikia tik tai pasirašyti išsiųsti mm, ponia Ašton su pasiūlymu, jog mes norėtumėm teikti ir mūsų pirmininkas e, yra pasirengęs draugė su kitų institucijų atstovais e, prisidėti aprobuojant tą žmogus teisų demokratijos paketą. Uh, E, taip pat trumpai noriu pasakyti, kad nesiniai lankiausi Libijoje ir Tunise ir galiu pasakyti, kad Tunise bent jau vyko labai intensyvios diskusijos su Konstitucinės asamblėjos e, pirmininkė, e, moterimi beje, ir aš jos klausiau, kaip jinai įsivaizduoja galimybę naujojant konstitucijon sudėlioti daugiau akcentų dėl žmogaus teisių. Nauja konstitucija buvo rengiama E, e, nesiniai ir aš pasakiau, kad e, dabar ten yra nemažai įvairių socialinės apsaugos aspektų, tokių kaip teisė į maistą, teisė į būstą ir panašiai. Taigi aš pasakiau, kad man kaip šio parlamento stovi iš tikrųjų būtų labai malonu matyti tokias nuostatas ir jinai pasakė, jog jie masto panašiai, jie galvoja apie žmogaus teisę, apie žmogaus orumo apsaugą konstituciją. Pat tarėsi su Venecijos komisija, galvodami, kaip geriau būtų galima konstituciją atspindėti e, socialinių žmogus teisų apsaugą. Ir šiaip žmogus teisų apsaugą e, galvojame apie tai, kaip, e, pavyzdžiui, tvirtinti draudimą, kankinimų draudinimą ir galbūt kiek plačiau, pavyzdžiui, užtikrinti teisę į gyvybę. Tai yra uždrausti mirties bausmę. Na ir labai E, įdomu buvo išgirsti tai, kad jinai savo e, poste e, galėjo įsivaizduoti bent jau moratoriumą minties bausmiai, tam tikrą išaldymą, tačiau jų partijos pirmininkas pasakė, kad tai kertasi su religinėmis nuostatomis. Taigi situacija yra gana įdomi, dabar kaip tik vyksta aktyvus procesai susijęs su konstitucijos atnaunimu ir mm, mm Toliau galim pasakyti, kad e, Libijoje vyksta panašus procesai, e, o taip pat e, ir kai kurios kitos kaiminės valstybės, Magrebo šalių grupė stebės, atidžiai stebės, kas vyksta Tunise kadangi jų konstitucija turėtų būti savočkas pavyzdys, tvirtinti tvirtas nuostatas e, dėl žmogaus teisų. E, Libijoje paties gana sudėtinga, Tai turiu pasakyti atvirai, mes kalbėjome su užsienio reikalų viceministru, taip pat e, e, moterimi konstitucinio komiteto atstovė, e, teisės profesorė. Ir jie puikiai įsivaizduoja, ką vyriausybė turėtų daryti. E, jie žino planus ir jie gali pasakyti, e, ką vyriausybė yra pasirengusi padaryti, tačiau saugumo situacija yra visiškai kitokia. Kol kas net ir Tripolėje dar saugumas nėra užtikrintas. E, Tiesąkant, ir aš šiek tiek nukentėjau nuo to, kadangi oro uostas buvo netikėtų uždarytas, tačiau šiaip jau, kai pasikalbėti su ICC atstovais, e, e, iš tikrųjų Libijoje dar daug neiškumo, daug netvarkos, pavyzdžiui, kai kurie žmonės buvo areštuoti ir nebuvo net aišku, kas iš tikrųjų juos areštavo. Na, Liepos pradžioje ten turėtų vykti e, rinkimai, 80 procentų kandidatų yra suregistruota, tačiau e, šiaip jau saugumo situacija yra gana liūdna. Pavyzdžiui, išliko dar e, migrantų paimimo į vergyją atveju E, daug kitų aštrių problemų. Na ir gal reikėtų jums paminėti tai, ką aš e, gau šiandien ar ką vakar sužinau AFET sutikime. Mes turėjome tarpinio baudžiamo teismo e, atstovą, kuris nagrinėjo, kur buvo vėl keliamas klausimas dėl šitų keturių įsidarbuotojų arešto. Ir buvo pasakyta, kad E, šių keturių teismo darbuotojų areštas yra atidžiai stebimas. Taip pat ir komisaras Čiolas bei kiti kolegos e, stengiasi tarpininkauti ir prisidėti prie to, jog šie darbuotojai būtų e, išlaisvinti. Be abejo, teisiškai Libija kaip ir privalėtų šios asmenys išlaisvinti, tačiau, kad, tai kaip ir daugelį kitų nestabilių valstybių, kada e, valstybė nėra pilnai kontroliuojama, vyriausybė nekontroliuoja šalies, e, veikia įvairios sukarintos, stiprios sukarintos grupuotės, kartais vyriausybė tiesiog nėra pajėgi veikti. Taip pat, e, būdamas Strasbūrė, draugė su moterų komiteto pirmininkė, sutikau su e, dešimčia sen šalių valstybių ambasadoriais, ten Mienmaro, Laoso, Vietnamo, Kambodžos, Indonezijos, Brunėjaus, e, na, nemažai šalių atstovų. Ir buvo gana įdomus susitikimas, kadangi mes kalbėjom apie žmogus teisų universalumą, apie procesus, kurie turėtų būti vykdomi skubos tvarka. E, na ir buvo be abejo tam tikrų nesutarimų, tačiau šiaip jau sutarėme, kad dialogas turėtų tęstis. Ir galbūt reikėtų netgi atrinkti keletą temų, kuriuoms reikėtų skirti daugiau dėmesio ir dėl kurių pirmiausiai turėtų vykti diskusijos. Ankstesnėje sesijoje, e, e, kur buvo užduodami klausimai komisijai, mes taip pat e, išgirdome Kingos Kal klausimą dėl vengrų bei rumunų piliečių arešto Bolivijoje. Šis pilietis buvo areštuotas 2009 m. balandį ir nuo to laiko yra įkalintas. E, dabar turime šio žmogaus seserį. E, ir galbūt jūs galėtumėte e, mums trumpai pristatyti padėtį, todėl trumpai suteiksiu jums žodį. Labai ačiū už galimybę kalbėti čia ir pasakyti žmogus teisų pakomitetė. Mano brolis, Elėto Ašio, kuris yra Vengrijos pilietis. 2009 metų e, balandžio 16 metą buvo areštuotas, e, kaltinant, kad jisai priklausė vienai grupuoti e, ir mm, nuo to laiko yra laikomas Bolivijos kalėjime, pažeidžiant nuostatą dėl 36 mėnesių maksimalaus arešto laiko. E, po arešto taip pat jisai buvo žiauriai kankinamas, e, jam prireikė medikų pagalbos, e, tačiau jis nebuvo suteikta, taip pat kaip ir nebuvo leista susisiekti su šeimos nariais. Taip pat nebuvo parūpintas teisininkas įvertėjas be kitų tarptautinės teisės aspektų turėtų galioti nekaltumo prezumcija, taip pat teisė į teis, teisingą teismą ir Bolivijos valdžia pažeidė visas šias nuostatas. Mm. 2011 metų gruodžio mėnesį darbo grupė, e, Junktinių tautų darbo grupė dėl arbitražinių suimimų, dėl arbitražinio e, areštų E, ta proga irgi paskelbė, jog Bolivija keliais atvejais yra pažeidusi bendrasis žmogaus teisės. Pavyzdžiui, e, brolis buvo areštuotas be jokio arešto orderio ir nelegaliai laikomas kalėjime. Nepriklausomi ekspertai nekartą ragino Bolivijos e, valdžią nedėlsint paleisti Pantuašą. Po Taigi šiame etape aš norėčiau paprašyti pakomitečio pagelbėti mums visomis turimomis priemonėmis tam, kad būtų užtikrintos mano brolio teisės, kad jisai turi teisę į teisingą nepriklausomą teismo procesą Bolivijoje ir kad visa byla būtų objektyviai tyriama. Maža to aš norėčiau paprašyti šio komiteto narių palaikyti, jog būtų primta skubos tvarka rezoliucija dėl šios bylos. Labai ačiū. Dėkoju už jūsų pasisakymą. Žmogaus teisų pakomitetis gali pasinaudoti vienu metodu, galima iškelti klausimą čia, o paskui sieksime, kad ES delegacija Bolivijoje iš arčiau pasižiūrėtų, koks tai yra atvejis. Kadangi reikalas yra skubus, Svarbu, kad vyktų diskusija tarp įvairių politinių frakcijų, tačiau iš pradžių reikia pateikti siūlymą, o paskui pasižiūrėsime, ar tai bus laikoma skubos tvarka nagrinėtinų klausimų Liepos mėnesį plenarinėje sesijoje ar ne. Tačiau jūsų brolio situacija, žinokite, mūsų bus tyriama, mes įtrauksime savo darbo tvarkę. Ir štai, dabar norėčiau užbaigti pirmininkės pranešimus pasveikindama Rusijos klausimą. Nuo e, Birželio 12 dienos ponia Ešton paskelbė pareiškimą pasakydama štai ką. E, buvo paskelbtas pareiškimas dėl demonstracijų Rusijoje. E, buvo pasakyta, kad e, Buvo areštuota daug žmonių, kaltinant juos nepaklusimu e, valdžiai. Aleksei Navalnai ir Sergei Udalcov dalyvavo e, tuose renginiuose, susibūrimuose ir dabar jie ir toliau tebėra kalinami. Tai štai, manau, kad e, galime baigti pranešimus, susirinko jau suinteresuoti asmenys dalyvauti diskusijose dėl žmogaus teisų padėties. Kinijoje. Visi, regisi, yra čia. Okay. So, uh, while they are coming up, I just remind you that... Tiesiog norėčiau priminti, kad žmogaus teisų dialogos tarp Europos Sąjungos ir Kinijos susitikimas šio klausimo vyko gegužės 29 dieną. Paskui sulaukėme to dialogo rezultatų apžvalgos. Dabar vyks posėdis, vyko tiksliau posėdis uždarų durų, informacijos nebuvo galima teikti, o dabar posėdis vyks atviras ir turime progą dabar išklausyti uh, įvairiausių atstovų iš įvairių horizontų požiūrių žmogaus teisų patį Kinijoje. Mes čia Europos parlamente žvelgėme į žmogaus teisų padėtį Kinijoje labai įdėmiai. Praėjusią savaitę mes priėmėme rezoliuciją dėl Tibeto, kadangi žinome, kad įvyko uh, keletas atvejų, kai žmonės susidegino prieš, protestuodami prieš žmogaus teisų padėtį ir prieš kitus pažeidimus. Mes pasisakome už tai, kad būtų užtikrintos reikiamos teisės visiems tibetiečiams ir Mary Becky dalyvauja čia mūsų, Mary Tiešakė dalyvauja mūsų posėdyje. Tiesiog pranešu, kad jūs dalyvaujate, žodžiu, dar kol kas jums nesuteikiu. Mes susitelksime prie žmogaus teisų padėties apžvalgos, tačiau turėkime omenyje štai, kad šis klausimas neturi būti nagrinėdamas atskirai nuo kitų ES politikų e, susijusių su Kinija. Visą tai turėtume turėti omenyje, tiek diskutuodami AFET komitete, tiek diskutuodami apie prekybos klausimus ar apie kitus dalykus. Žmogaus teisų padėtis Kinijoje mums yra svarbi visais atvejais. Na ir pirmai pradžiai norėčiau priminti štai ką. Praeitą savaitę Kinijos vyriausybė paskelbė veiksmų planą žmogaus teisų sryčiai. Nuo 2012 iki 2015 metų laikotarpis ten apimamas. Čia yra kalbama apie tai, kad reikia pagerinti užimtumo situaciją, pagerinti gyvenimą, pasgerinti sveikatos paslaugų teikimą. Visą tai be abejo yra teigiami poslinkiai, nes jeigu pasižiūrėtume į kitas sritis, jeigu pažiūrėtume žmogaus teisų patirtį, pamatytume, kad situacija nėra tokia jau optimistiškai nuteikianti. Turime savo tarpę čia ekspertų, kurie aptars įvairias rytis. Pone Sujutong yra žurnalistė. Ji pateiks savo asmeninį požiūrį į žmogaus teisų patirtį Kinijoje kaip pilietė ir kaip žurnalistė. Ji išvyko iš Kinijos prieš metus ir dabar gyvena Vokietijoje, dirba Deutsche Welle leidybos grupėje. Ponas Vainkšeng taip pat pateikė savo nuomonę. Jis yra 96 metų Safrovo premijos laureatas. Jis yra vienas iš žmogaus teisų aktyvistų, dirba kovodamas už demokratiją, kūrė demokratinį judėjimą. Kinijoje. Mes taip pat turime savo tarpę. Pone Sophie Richardson iš Human Rights Watch organizacijos. Ji yra Kinijos reikalų ekspertė. Šioje organizacijoje atsakinga už Kinijos klausimą. Jie atliko labai vertingą darbą propaguojant žmogaus teisės Kinijoje. Ji paskelbė savo paskutinį pranešimą. Ten yra kalbama apie uh, pačius įvairiausius žmogaus teisų pažeidimus. E, ten be kita ko aptariami ir Tibeto klausimai. Tad ilgiau nebegažinai pereikime prie diskusijų. Pirmiausia, poniai Su Jotong suteiksime žodį. Prašau. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Esu žmogaus teisių aktyvistė. Šiandien norėčiau patvirtinti, kad Kinijos administracija persiekė žmogaus teisių aktyvistus ir aš noriu čia kalbėti būtent jų vardu. Norėčiau pasakyti, kad šiandien čia esu ne viena. Mane pakvietė Europos parlamentas į savo posėdį. E, Hudžia Činkvančia e, ir kai kurių žurnalistų vardu aš čia taip pat pasisakau. Jų patirtis Kinijoje aiškiai rodo, kokia yra žmogaus teisų aktyvistų padėtis. Šiandien norėčiau kreiptis į Europos parlamentą, žmogaus teisų pakomitetį ir paraginti labiau susitelkti prie žmogaus teisų gynėjų padėties Kinijoje. Ką būtų galima pasakyti apie padėtį Kinijoje? Čenguančiat atvejs yra labai akivaizdus ir aiškus, kuris rodo, kaip žmogaus teisų gynėjai kenčia, kaip jie persekiojami. 2008 metais ponas Hu Jingtao E, pateikė pranešimą e, jam rūpimais klausimais. Žmogaus teisių gynėjai yra apibrėžiami kaip atskiras faktorius. Yra, jie, e, jie tampa taikiniu savotiškų represijoms, ypač advokatai ginantis žmogaus teisės. Dažnai jie yra kalinami slapta, dešimt dienų ir daugiau. Į Džangdžiau yra peticijos autorius, jis taip pat buvo kalinamas vyriausybės sprendimu. Trečią kartą tas žmogus jau buvo įkalintas. Kaip Hunžikžian, Džangčinkuai ir kiti yra persekiojami Yra ir kitų advokatų. Birželio 7 dieną vienas iš jų buvo areštuotas e, slapta ir slapta įkalintas daugiau negu 30 valandų kalėjo. Advokatai, kurie remiasi teisę, turėtų būti teisiami teisme, bet jie tiesiog yra E, slapta kalinami, jiems atimama galimybė ginti žmogaus teisės, jie tiesiog išbraukiami iš advokatų sąrašų. Ponas Hudžija norėjo aplankyti vieną iš tų advokatų kalinamų kalėjime birželio 7 dieną. Jis buvo apklaustas vyriausybės, apklausa truko apie 11 valandų. Norėčiau pasakyti, kad tie žmonės yra disidentai. Yra ir kita žmogaus teisų gynėjų grupė. Jie veikia internete, jie uh, vysto savo veiklą būtent virtualioje erdvėje. Jie e, Vyriausybė Kinijos paskelbė apie 460 žodžių sąrašą, kurie nurodo savotiškai, e, kokius asmenys reikėtų areštuoti. Jeigu tie žodžiai vartojami tų žmonių pasisakymuose, pareiškimuose. Vienas iš, vieną iš tų asmenų teko paleisti, nes peržiūrint jo veiklą nebuvo rasta pakankamai įkalčių. Bet tas asmuo persekiojimas toliau. Ir Ai Weiwei atvejais taip pat yra vienas iš tų persiekiamų, jis net negali dalyvauti teisme. Jo, jis negali dalyvauti savo paties teisme ir, žodžiu, šioje šalyje teis, tiesos nėra. Ta šalis atvy, atlieka nusikalstamus veiks, veiksmus žmogaus teisų gynėjų atžvilgių. Tokia Kinijos realybė šiandien. Uh, Žmonės bando surasti informacijos, žinių, tačiau e, žinoma, kad už tai gali būti baudžiama. Viena iš garsiausių kinių žurnalisčių, mano draugė, parašė daugybę straipsnių, kur dėstė visuomenės tiesas ir žmonės bandė apšviesti Tibeto klausimų, bet dabar jai tenka gyventi Vokietijoje, jinai turėjo išvykti. Kita mano pažįstama, artima draugė turėjo išvykti ir apsigyventi Prancūzijoje. Jai netgi buvo uždraustas sugrįžti į Kiniją, atvykti į Kiniją, remiantis tuo, kad jinai buvo žmogaus teisų gynėja ir jinai tapo Kinijoje nepageidavimo asmeniu. Man taip pat būtų sudėtinga grįžti atgal į savo šalį ar nuvykti ją. Mes dabar į savo šalį esame ne vienas toks, kurie žvelgiama į savo šalį iš toli, Jazminų revoliucija pasiekė ir Kiniją prieš keletą metų. Po. Aš buvau automobilyje, kuris e, buvo to įvykių sukūry ir mes buvome persekiojami, man buvo stengiamasi padėti. 11 metais vis tik man teko patirti areštą. Teko atsidurti kalėjime. Nuo 2011 iki dabar šimtai žmogaus teisų aktyvistų Kinijoje buvo areštuoti ir slapta kalinami. Čen, Čiudybu taip pat sulaukė tokios bausmės, jų kalinimo bausmės e, yra labai ilgos. Tikiuosi, kad Kinijos uh, Žmogaus teisų aktyvistai kovos ir toliau, kad padėtis Kinijoje pasikeistų. Taip pat tikiuosi, kad visas pasaulis, įskaitant ES, išties pagalbos ranką ir padės mūsų aktyvistams Kinijoje. Kinijoje e, jie atstovauja tokioms vertybėms, kurios yra drąsa ir žmoniškumas. Ne visada tai teisingai supranta vyriausybė. Tai yra labai svarbios vertybės. Visi mes norime būti savo šalyje vienodai svarbus. Europos parlamentas ir Europos draugai neturėtų uh, nusileisti Kinijos galiai. Priešingai reikėtų ištiesti ranką visiems tiems aktyvistams, kurie Kinijoje šiandien kalinami kenčia. Noriu padėkoti už visą tą veiklą, kurios tikslas buvo padėti žmogaus teisų uh, aktyvistams. Ponas Čeng Wančen sugebėjo išvykti Junktinės valstijas jūsų pagalbos dėka. Dėkoju. Ačiū poniai Sujutong už tai, kad ji paminėjo tiek daug žmogaus teisių gyvėjų, gynėjų. Stengsime steiktiems paramą ir toliau. O dabar pasižiūrėsime video reportažą iš Vaingšen. Tikiuosi, kad techninių požiūrių viskas vyks sklandžiai. Mums tikrai Labai malonu, kad daugybę metų Europos parlamentas ir ponas Vainkčiang dirbo kartu. Puiku, kad mes nepraradome ryšio su juo. Tai pona Vaiginkčiang džiaugiamės galėdami priimti praėjusiais metais, kai vyko Sakrovo konferencija. Jis vėl mums kalbėjo apie žmogaus teisės Kinijoje. Jis taip pat yra steigęs Vainčiang fondą, kuris dirba siekdamas E, kad plėstųsi demokratizavimo procesai Kinijoje ir kad būtų ginamos žmogaus teisės. Dėkoju. Pastaruosius keletą metų žmogaus teisų padėtis Kinijoje labai pablogėjo. Visa tai yra susiję su tuo, kad sumažėjo jungtinių valstijų bei ES valstybių spaudimas Kinijai. Pirmiausia, matome, kad stipriai cenzuruojama žiniasklaida Kinijoje. Cenzūra egzistavo Kinijoje visada, tačiau ji tampa vis griežtesnė bėgant metams. Visa tai apima ne tik sankcijas, kurios taikomos žiniasklaidos atstovams, bet taip pat jos taikomos ir vakarų žiniasklaidos priemonėms. E, nes net vakarų žiniasklaida turi laikytis taisyklių, kurias nustato Kinijos administracijos kompetentingos struktūros. Tad mes galime pamatyti, kad prastėja e, žinių programos ir jos dėja nusileido iki 80-mečių lygių, kai dėl interneto čia irgi daug cenzūros. E, Kinijos vyriausybė filtruoja, e, neleidžia naudoti kai kurių žodžių internete pasitelkiamos ir kitos cenzūros priemonės, kad būtų galima cenzūruoti viską, kas pasirodo internete ir kas nėra e, parama komunistų partijai. Taip pat yra stebimos ir cenzūruojančios ir elektroninio pašto dėžutės. E, labiau sekami visi Kinijos piliečiai. Pasisakoma už stabilumo politikos įdėgymą. Ir yra raginami žmonės dirbti kartu su policija ir padėti persekioti savo šalies e, piliečius. Dėl to auga karinės išlaidos. E, žmogaus teisų advokatai, žmogaus teisų aktyvistai dažnai taip pat patiria išpolius. E, tokius sprendimus priima vyriausybė, kad būtų užkirstas kelias žmogaus teisų aktyvistams reikšti savo poziciją. Taip pat Per pastaruosius 20 metų teisinė sistema tapo kontroliuojama komunistų partijos. E, tokie dalykai kaip parodymų klas, klastojimas ir padirbinėjimas, tokie dalykai kaip tikėjimo laisvės nebuvimas tapo įprastų Kinijoje. Vienas to pavyzdys techninės priežastys, priemonės yra pasitelkiamos cituoju, kovoti su politiniais dalykais. Ir Kinijoje laisvės trūksta. Taip pat legalizuojamos nelegalios priemonės tam, kad padidėtų spaudimas, kad būtų pasitelkiama vis daugiau priemonių, kaip sakoma, stabilumui užtikrinti. Tos teisinės priemonės yra visiškai nelegalios. Tai reiškia, kad nedaug, kad vyks labai daug nelegalaus arešto. Žmonės kalinami. Visą tai reiškia, kad įsigali nusikalstama elksena Kinijoje, kad žmonės nuo jos kenčia. Galime pamatyti iš mano paaiškinimo, kad Kinijos žmogaus teisų padėtis um, yra labai sunki. E, pasitelkiami teisės departamentai kovoti su žmogaus teisų gynėjais. Matome, kad, kad vakarų valstybės turėtų išlaikyti savo politiką ir, tom, ir turėtų vykdyti didesnį spaudimą tam, kad žmogaus teisų padėtis Kinijoje gerėtų. Dėkuoju. Thank you for the uh, statement. Ačiū už jūsų. Ačiū už skambėjusių pranešimą, tikiuosi, kad jums jiems pavyko klausytis ir sekti dabar Sofija Richardson. Prašau, galime išklausyti jūsų pareiškimą. Labai ačiū, kad pakvietėte mus prisijungti šiandieną popiet. Ir pirmiausia, noriu padėkoti parlamento nariams, kurie patys uh, taip aktyviai ir nusekliai gynė žmogaus teisų klausimus žmogus teisės Kinijoje. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie kai kurias tendencijas, kurias mes dokumentiškai registruojame. Šiuo metu pradėsiu nuo labai neraminančio neraminčios tendencijos, kad stiprinama saugumo pajėgos prisidengiant stabilumo palaikymo projektu. Tai reiškia, kad vidaus saugumo aparatas iš tikrųjų pučiamas ir Ypatingai tai atsispindi e, finansavimo didinimas, e, ypač tame kontekste, kad nėra tikrai organizuotos ir masinės opozicijos vyriausybės. E, taigi mes matome, kad šitie dalykai, šitos paėgos yra panaudojamas prie žmogaus teisų gynėjus. Taip pat e, yra kuriamas tokios miglotos e, saugumo struktūros kaip Čiangvan, e, persirengė neuniformuoti padaliniai, kurie veikia, prisidengia civiliais. Visą tai iš tikrųjų kelia rimtų problemų ir diskusijos dėl baudžiamo proceso teisės kodekso peržiūros be abejo šiek tiek galbūt ir teikia vilčių, tačiau kita vertus galtinis rezultatas kai kuriais klausimais, ne, galtinis rezultatas kai kuriais klausimais galbūt bus ir geras, tačiau e, pavyzdžiui, gyventojų stebėjimo nuostatas, kurios iš principo leidžia policijai tiesiog be, be jokių aiškių paaiškinimų e, sulaikyti atskirus asmenys iki šešių mėnesių. E, ko gero rodo, kad procesai veikiau nu, krypsta kita linkme, priešinga linkme. Taip pat e, reikėtų konstatuoti, kad pagrindiniai teisės aktai e, kol kas e, tiesiog buvo išaldyti, e, bent jau atimiausiam laikotarpiu. E, persiekiami yra teisininkai, kurie imasi politiškai jautrių bylų, kai kurie iš jų tiesiog prarado, buvo išbraukti iš teisininkų sąrašo, jiems buvo atimta teisė verstis teisininkų e, praktika. Na ir iš tikrųjų esame taip pat labai e, e neraminančių procesų Tibete, Hančingženg. E, e, regione yra įvedama įvairiausių komunikacijų, laisvas žmonių judėjimo apribojimų. E, Tibeto plokštikalinėje e, dislokuojamos karinės pajėgos. Na ir be abejo, e, iš tikrųjų, akivaizdu, kad šio regiono gyventojai pagristai jaučiasi nevilti. E, kas atspindi tam tikros jų poelgiuose, ir nevyksta jokio dialogo tarp Kinijos valdžios ir e, vietinių gyventojų. Taip pat e, išklausėme e, keltą pranešimų apie e, žmogaus teisų paties procesus Kinijoje. E, Ir daugeliu atveju mes girdime tiesiog tuščią retoriką, kartuojam tos pačios frazės, iš esmės niekas nesikeičia. Kalbant apie nacionalinį žmogaus teisų plan, ve, veiksmų planą, iš esmės buvo netgi žengtas žingsnis atgal, kadangi ten e, mėginta e, kiekybiškai vertinti žmogus teisų standartą, bandant dangstytis, kad e, kai kurie dalykai kai kurios savokos su žmogus teisėmis gali būti interpretuojamas priklausomai nuo vietinės paties. E, taip pat e, labai svarbu būtų pabrėžti, jog e, pagyvėjo vidinis aktyvistų judėjimas, daugiau žmonių samoningai suvokia paties blogumą Kinijoje ir daugiau kalbama apie įvairias problemas E, nuo korupcijos lygio iki, pavyzdžiui, tokių kaip pono Dengly, e, savižudybė, kur žmonės pradėjo kalbėti, kad galbūt vis dėlto tai buvo užsakyta žmogžudystė, e, vis daugiau pasigirsta reikalavimų, kad e, vyriausybės pareigūnai turi atsakyti už savo elgesį. Na, o dabar norėčiau truputį pakalbėti apie ES požiūrį žmogus teisų e, padėtį Kinijoje. E, mes kalbame apie vyriausybę, kuri iš tikrųjų kol kas labai priešiškai žiūri bet kokį galimą e, išorinį kišimąsi į žmogus teisų e, klausimais. Nors be abejo Kinija pagal tarptautinį teisę kaip ir privalėtų priimti tokius stebėtojus, privalėtų reaguoti tarp nusikišimą, tačiau kol kas turime labai blogos patirties. Ir sakinės diplomatija, visos iniciatyvos yra nukreiptos tą linkme. E, E, kol kas ES veiksmai tiek Banės Ašton, tiek e, kitų ES institucijų e, pareigūnų e, pasisakymai nėra labai nuseklus e, e, ir įvairūs, įvairūs iniciatyvos, įvairūs pareiškimai, pavyzdžiui, pana Mano Rupojaus, žodė Manuelio Baroso, pareiškimai kai kada pakerta daugelį kitų pastangų ir, ir Jeigu skaitytumėte šių pareigūnų e, retoriką, kurie naudojo pasakydami su Kinė, pamatytumėte, kad iš tikrųjų formuluotės yra e, sušvelnintos, neprincipingos, prieštaringos, nekalbam apie jokius neigiamus procesus, apie mm, žmogus teisų pažydinėjimus, nėra jokių reikalavimų, kad būtų paleisti e, kalti asmenys, jokių solidarumo pareiškimų ir na, visą tai skamba tiesiog gėdingai. Uh, tai tikrai negali būti. E, mes turėtumėm turbūt imti gerą pavyzdį iš e, Vokietijos kanclerės Merkel arba e, JAV sekretorijos Hillary Clinton, kurie savo pasakymuose daug kiečiau kritikavo Kiniją už jos veiksmus. Iš esmės, galima būtų daryti išvadą, kad žmogus teisų dialogė Kinė tiesiog užčiaupė Europą ir nežiūri labai rimtai į visus čia pasikisnačius pareiškimus. E, Galtinis rezultatas yra tas, kad ES atrodo Kinijos e, valdžiai e, neorganizuota, silpna, tiek žmogus teisų klausimus, tiek daugeliu kitų klausimų. Na ir reikėtų be abejo susirūpinti ir kokį įspūdį mes paliekame žmogaus teisų gynėjams Kinijoje. Šitą irgi neturime ignoruoti. ES turi suvokti, kad jinai turi svertų. E, galų galę tai yra stambesnis ekonominis prekybos partneris ir ekonominis blokas negu JAV. Taigi mes iš tikrųjų turime kuo paspausti Kiniją, tačiau turime laikytis vieningos pozicijos. E, e, kai dėl rekomendacijų, ką ES galėtų daryti kitaip, visų pirma, tai galėtume pasinaudoti žmogus teisų peržiūros procesu ir galima būtų iš tikrųjų pirmiausiai pareikalauti bent jau aukšto rango Europos pareigūnų, jog kur tik tai manoma, jie pakankamai griežtai ir principingai ir e, nuosekliai kalbėtų apie žmogus teisų patį Kinijoje. E, reikėtų pasirūpinti, kad e, Europos pareigūnai nedarytų labai palankių pareiškimų dėl žmogaus teisų paties Kinijoje. Aš kaupiu dabar ištis archyvą medžiagos, kur e, renku tokius pozityvius pareiškimus. Na ir iš tikrųjų čia irgi matome tam tikrą progresą. Ir Kinija pasinaudoja šitais pareiškimais kaip e, savotiškais įrodymais, kad jinai gerina žmogus teisų padėtį. E, taigi labai svarbu būtų pirmiausiai kreiptis į ES pareigūnus, paklausti, ką jie veikia, ko jie ėmėsi keldami žmogus teisų problemas Kinijoje ir kokios sulaukia atsakymą. Labai svarbu be abejo stebėti e, procesus Kinijoje ir e, lyginti, kaip jinta patys. E, reikia daugiau skaidrumo ir labai raginčiau parlamentą šiais metais parengti pilnavertę rezoliuciją dėl žmogaus teisų klausimo Kinijoje. Taip pat siūlyčiau paraginti Europos Sąjungos užsienio reikalų komitetą, Europos parlamento užsienio reikalų komitetą, kad jis irgi parengtų apžvalgą dėl žmogaus teisų. E, taip pat turėtumėm nepasiduoti e, Kinijos išskirtinumo idėjai, kad Kinijos vyriausybė yra išskirtinai jautri, kai kalbame apie žmogus teisės. E, Kinai būtent ir bando sudaryti tokį įspūdį, mėgina įtikinti politikus, jog e, šių klausimų nereikia kelti. Jeigu panalizuotumėte, kokie klausimai yra keliami e, ES pareigūnų, kai jie kalbasi su kitų valstybių vyriausybėmis ir palyginate e, su temomis, kuriomis kalbama su Kinijos valdžios atstovais, tai pamatytumėte, kad yra didžiulis skirtumas. Ir e, diplomatinis požiūris į Kiniją iš tikrųjų yra gerokai kitoks negu daugelį kitų pasaulio valstybių. Maničiau, jog sunku būtų apibendrinti, kokios galėtų būti pasiekmes, jeigu nebūtų aukšto lygmens e, veiksm, asmenų pastangų kelti žmogus teisų e, klausimo principus. E, e, šiaip ar taip režimas persekioja politikus, mokslininkus, žurnalistus, bando nuslopinti bet kokią režimo kritiką. Aš manau, kad ES tikrai turėtų turėti daugiau ambicijų siekdama iš laisvinti tuos, kurie dabar atsidūrė kalėjime vien dėl to, kad gynė žmogaus teisų principus e, siekia tam tikrus laisvės ar laisvę teisų. Ačiū, ačiū už tokį um, nedviprasmišką pasakymą dėl e, įvairių ES institucijų atstovų pozicijos ir kaip jie galėtų geriau akcentuoti žmogus teisų problemas, kalbėdamėsi su Kinijos valdžios atstovais. Jūs taip pat pasakėte ir, man atrodo, jūs anksčiau taip pat esate sakius, jog didėja pasipriešinimas, plačiau panaudojami socialiniai tinklai, interneto technologijos, e, organizuojant kampanijas ir bendraujant tarpusavį derinant veiksmus. E, šiame parlamente ir mūsų komitete mes e, svarstydami šį pranešimą rengėme taip pat kitą pranešimą dėl informacijos ir komunikacijos technologijų panaudojimo plačiai prasme, ne tik tai Kinijoje, bet ir daug kur kitur. Iš tikrųjų, e, šių technologijų atveriamas galimybės e, dabar dažnai e, nuskamba mūsų darbo tvarkėje, ne tik kalbant apie Kiniją, bet ir apie daugelį kitų šalių. O dabar noriu suteikti žodį ponė Markiai, kuri mums pateiks šiusios informacijos apie situaciją Tibete. Aš manau, kad tai yra labai svarbu, ypač turint omenyje rezoliuciją, kuri buvo paskelbta praeitą savaitę. Uh, E, na ir galbūt jūs galėtumėte iš tikrųjų kalbėti trumpai ir glaustai. Uh, dėkoju visiems labą dieną, pakomenčio nariams dėkoju už tai, kad pakvietėte mus į posėdį. Norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiamės praėjusią savaitę priimtą rezoliuciją. Tai yra tikrai viena tvirčiausių rezoliucijų, savalaikė rezoliucija, kurią priėmė Europos parlamentas. Mes uh, Žinoma, kad jūs išreiškite kritišką požiūrį į Kinijos politiką žmogaus teisų atžvilgių. Pone Ešton taip pat išreiškė ES griežtą požiūrį ir mes iš tikrųjų džiaugiamės tuo po, to galimybę viešai pareikšti savo susirūpinimu dėl padėties Tibete. Mes kviečiame Kinijos vyriausybę um, elgtis atsakingai ir konstruktyviai. Mes norime, kad būtų uh, E, nenaudojama jėga ir kad būtų problemos sprendžiamos dialogų būdu. Mes tikimės, e, kad ES atstovai žmogaus teisų klausimus laikysis konstruktyvaus e, požiūrio ir kad paragins tirti žmogaus teisų incidentus. Aš taip pat džiaugiuosi, kad, bu, at, džiaugiuosi, kad yra numatyta skirti koordinatorių žmogaus teisų uh, um, teisėms Tibete. Visa tai būtų teisingi atsakymai į dabar kylančius klausimus. Tikiuosi, kad Europos Sąjunga ir toliau turės biudžeto eilutę Tibeto reikalui remti, kad būtų galima užtikrinti um, pabėgėlių uh, Tibete, įskaitant ir iš Indijos ir Nepalo, uh, paramą, įskaitant šiems pabėgėliams paramą. Uh, Žinome, kad Dalai Lama yra išvykęs iš Nepalo, tačiau, bet žinome taip pat, iš Tibeto ir žinome, kad privalu teikti pagalbą šiam, šiai šaliai. Ten daug įtampos, e, trūksta saugumo. Kinijos valdžia elgesi brutaliai šioje šalyje ir net nesigaili dėl to. E, neužtikrinamas žmogaus teisių Orumas. Sofija Richardson iš Human Rights Watch organizacijos galėtų pasakyti daugiau pavyzdžių. Pavyzdžiui, Lasoje neleidžiami į Lasos viešbučius tibetiečiai. Tuo tarpu, kai e, kitiems ten apsistoti nedraudžiama ir tai nelaikoma Kinijos administracijos žmogaus teisų pažeidimu. Tibetietis Pauglys važinėjantis dviračiu su trim draugais, mokyklos draugais, kinais buvo sustabdytas, buvo tikrinami jo dokumentai. Visa tai yra nuolatinės diskriminacijos pavyzdžiai. E, tai aš pavadinčiau nacionalistiniu terorizmu. Iš Čingai e, atveju turime pareikštų 39 E, pavyzdžius tų pažeidimų nuo 9 metų, nuo, nuo 2009 metų vasario mėnesio. Ir veikia visa sistema, kuri draudžia žmonėms bet kokią saviraišką. E, tibetiečiai steigia, kad jų kasdienis gyvenimas yra labai sunkus, jie kasdien patiria priespaudą. E, nuolatos matome, kad pažeidinėjami saugumo reikalavimai. Naboje ir Lasoje įtampos ypač daug. Rytų Tibete ir visame Tibeto plokščiakalnyje e, situacija sudėtinga. Vis plėtojamas taip vadinamas patriotinis ūkdymas, tengintis, kad žmonės prarastų savo šaknis. E, taip pat vienolynuose tik vykdoma nulatinė asmenų kontrolė. Vyriausybė e, stato tam tikrus blokhausus priemiešiuose ir ragina, kad tibetiečiai būtų telkiami būtent ten. E, Tibete vykdama nuolatinė nutautinimo politika, tai galėtų būti laikoma kultūriniu genocidu. 60 metų Tibetas patiria Kinijos priespaudoje nuolatinius pažeidinėjimus, bet kokiu teisiu naikinama kultūra, kalba, religija, e, naikinamas klajoklinis gyvenimo būdas. E, reikėtų imtis atsakomybės saugoti Tibeto žmonės ir jų teisės, jų galimybę apsispręsti. Mes žinome, kad pažeidinėjimus svarbiausios žmonių teisės. E, pažeidinėjimas ir priespauda nuolatos auga skatinama nesaintai, kad tarp kinų ir tibetiečių. O tuo tarpu priešingi tų, tų abiejų tautų ryšiai yra įmanomi. Ir Kinijos valstybė turėtų prisimti atsakomybę už Tibeto nuolatinę priespaudą Ir taip pat reikėtų, kad būtų pagaliau prisimama atsakomybė už tai, kad padėtis Tibete keistusi. Galima paskatinti teigiamus pasikeitimus Kinijoje ir Tibete. Reikėtų, kad atsirastų aiški vizija, kad visi suinteresuoti asmenys veiktų ryštingai, Briuselį ir kitur. Kad būtų galima paraginti Kiniją gerbti žmogaus teisės ir kiekvieno asmens teisės. Tai būtų puikų žingsnis pirmin. Dėkuoju už man suteiktą žodį. Pirmininkė, ačiū. Taip pat ačiū už jūsų pamastymus, kuriuos išsakėte čia. Jūs taip pat e, pasiūlėte, ką Europos parlamentas galėtų nuveikti, o dabar norėčiau suteikti žodį išorės veiksmų tarnybos atstovams. Pone Fabrici, regis, nori kalbėti, prašom. Dėkoju. Dėkoju kalbėjusiesiems už įdomius pasisakymus. Džiaugiuosi galėdama būti čia šiandien. Aš atsuvauju išorės veiksmų tarnybai šie klausimai, žmogaus teisų klausimai Kinijoje yra iš tikrųjų įdomus. Neseniai mes apie tai diskutavome e, vykstant dialogui tarp Kinijos ir ES, jeigu šias 29 dieną vykusiame susitikime. Norėčiau pabrėžti, kad ES skiria didelį dėmesį santykiams su Kinija ir žmogaus teisų padėčiai Kinijoje. Mm, tai yra dalis visų klausimų susijusių su mm, klausimais, kurie kyla vystant dialogą tarp ES ir Kinijos. Be abejo, šis dialogas apima daugybę klausimų ir daugybės ryčių. Mes turime bendrų iššūkių skatinant žmogaus teisų pagarbą tarptautinių lygmenių Europoje ir panašiai. Svarbu, aišku, kad žmogaus teisės būtų tinkamai gyvendinamos Kinijoje, kaip ir visame kitame pasaulyje. Šis dialogas padeda abiems pusėms e, apsikeisti patirtim teigiamą ir neigiamą žmogaus teisų srityje ir ieškoti bendrų sprendimų, bei turėti bendrą požiūrį, kad galėtume tinkamai atremti tarptautinius iššūkius žmogaus teisų srityje. E, pastaraisiais, pastaruosius 30 mečius keičiasi žmogaus teisų padėtis Kinijoje, užtikrinamos geriau ekonominės asmenų teisės tačiau laisvės asmenų ribojimo šiek tiek labiau, ypač nuo praėjusių metų. Mes įsipareigojame dirbti kartu su Kinija, kad būtų pasiekta pažangos šioje srityje. Tas bendradarbiavimas ateityje tęsis. Na, suprantu, kad yra situacijų, kurios kelia susirūpinimą. Šiandien vykstantis kai kurie dalykai taip pat, aš galėčiau minėti keletą sričių, tris pagrindinės, kurių, prie kurių daugiausia dirbame. Išklausėme įdomų pasisakymą e, apie žmogaus teisų padėtį Kinijoje. Iš tikrųjų, negerai, kad žmogaus teisų gynėjų padėtis prastėja nuo praėjusių metų. Mes kėlėme šitą klausimą dialoge kartu su kitais klausimais susijusiais su uh, žodžio laisvė, religijos laisvė, asociacijų e, laisvė ir laisvė burtis. Mes taip pat kalbėjome ir apie nusikalstamas bausmes. Minėjome individualius pavyzdžius. Mes žinome, kad patiria spaudimą advokatai, jie patiria nuolatinius išpolius, e, žinome, kad vyksta jų areštai. Dialogo metu mes kreipėmės į Kinijos administraciją ir raginame leisti advokatams vykdyti savo profesinės pareigas be persekiojimo. Mes e, žinome, kad žmogaus teisų gynėjams sudaroma sunkumu susirasti advokatą. Mes raginome nekontroliuoti elektroninio pašto ir gerbti daugiau asmenų laisvę. Kai dėl žodžio laisvės ir laisvės burtis į asociacijas, džiaugiamės kad atsirado daugiau interneto ir išmaniųjų telefonų galimybių Kinijoje. Matome, kaip vystosi pilietinė visuomenė, tad e, didesnis, didesnė laisvė e, užtikrinant prieigą prie informacijos ir būtų labai uh, svarbus dalykas. Bet žinome, kad daugelis internetinių dienoraščių kūrėjų, interneto uh, aktyvistų buvo sulaikyti. Jie nuolatos patiria spaudimą, jie e, patenka į teismus, kur sulaukia bausmių. Kai dėl būrimus į asociacijas jūs kalbėjote teigiamą nevyriausybinių organizacijų poveikį visuomeniai. Tai yra tas rytis, kurią remia ES. Apie tai mes kalbame dialogę su Kinijos atstovais. Ir mes savo santykius turime strateginiais santykiais ir dirbame remdamiesi trečiojo ramščio taisyklėmis. E, susirūpinimą kelia tai, kad nevyriausybinės Europos organizacijos buvo užmesgusios gerus bendradarbiavimo ryšius su Kinijos nevyriausybėmis, e, nevyriausybinėmis organizacijomis. Ir dabar uh, Kinijos partnerės nuo praėjusių metų sunkiai gali bendradarbiauti su organizacijomis partnerėmis uh, mūsose. Tai kelia susirūpinimą. Dėl baudžiamojo proceso kodekso vyko dialogas ir mes turime progą šiuo klausimu paminėti pakeitimus, kuriuos pasiūlė parlamentas. Buvo kalbama apie arešto atvejus 73 straipsnio pakeitimus, kur numatytas namų areštas, kur uh, gal, sudaroma galimybė įkalinti asmenį šešiems mėnesiams priversinę tvarką ir panašiai. Visą tai, mes sakėme, yra nesuderinama e, su žmogaus teisų nuostatomis. ES pareiškė susirūpinimą dėl labai griežtų bausmių žmogaus teisų aktyvistams. E, namų areštas yra populiari priemonė veiksmų ribojimui. Europos Sąjunga kalbėjo apie tai, kad per nelik daug dar yra slaptų įkalinimų, kai žmonės kalinami slapta, nepranešant apie juos. Ir galiausiai ES e, dėl peticijų pasirašytojų ir žmogaus teisų aktyvistų padėties pareiškia atvirą susirūpinimą. E, Buvo raginama peržiūrėti baudžiamų proceso kodekso pakeitimus, kurie riboja žmogaus teisų aktyvistų laisvę. Kai dėl Tibeto buvo daug diskutuojama, e, vyriausiųjų galiotinė išsakė ES nuomonę, taip pat buvo išsakyta ir ES parlamento nuomonė, kad dėl Činkčia atvejo buvo išreikštas susirūpinimas ir E, buvo pasakyta, kad šis asmo nukentėjo dėl savo pilietiškumo. Mes buvo pasakyta, kad jis, tas asmo dalyvavo taip pat kurstant neramumus. Kai dėl dabartinės padėties žinome, kad mes paminėjome, kas įvyko 2009 metais. Mes taip pat kalbėjome apie religijos laisvės apribojimus ir asmenų persekiojimą dėl religinių priežasčių. Mes taip pat minėjome e, katalikų bažnyčių padėtį e, ir islamo padėtį Čičene. Dialogas tęsiasi, norime, kad žmogaus teisų padėtis gerėtų ir toliau darysime viską, kad aukščiausio lygio susitikimuose būtų padaromi reikiami pareiškimai ir kad dialogas šios atėje tęstusi. Ačiū poniai Fabrici, o dabar suteiksiu žodį kolegoms. Prašom komentuoti ir klausti. Gracias a todas las intervenientes porque creo que. Dėkuoju visiems e, pasisakiusiems. Mes sužinojome iš tikrųjų daug dalykų ir e, Atsakymai buvo labai įdomus. Norėčiau pasakyti poniai Richardson, kad mes pritarėm jos kritikai ir jos išvadoms dėl ES vaidmens. Mes iš tikrųjų turime daryti viską, ką įmanoma savo pakomitečio lygmenių, kad uh, sustiprintume ES poziciją. Kalbant apie žmogaus teisų pažeidimus, be kita ko Kinijoje, noriu pateikti konkretų klausimą. Nes čia yra dar neaiškių dalykų man. Ka, koks yra Falungum grupės e, likimas, nes e, ši grupė skundžiasi labai daug kuo, ne tik tai Kinijoje, bet ir ES valstybėse. Galbūt jūs galėtumėte pateikti savo nuomonę šito klausimu. Ką jūs apie tai manot? And... Panas Kelam, dėkoju. Ačiū visiems kalbėtojams, mes dėkingi už jūsų pateiktą informaciją. Mano klausimas taip pat būtų susijęs su religijos klausimais Kinijoje, Hongkonge. Ar galėtumėt pakomentuoti tą informaciją, kuri pasiekimus Kinijos vyriausybė renka žmogaus organus, paimdama juos iš įkalintų asmenų? Ar tai yra tiesa? Išorės santykių tarnybos atstovams klausimas. Daug Kinijos kalėjimų e, yra taikomas priverstinis darbas. Ir ten pagaminti produktai parduodami Europai, Amerikai, pavyzdžiui, kalėdiniai papuošalai, pavyzdžiui, medinės lasdelės valgymui ir panašiai. O ir tuose kalėjimuose dirbama nežmoniškomis sąlygomis – Ar reagavo į šitą praktiką kaip nors Europos Sąjunga? Dėkuoju. Yeah, Madame Jiménez. Pone Jiménez. Sí, eh, muchísimas gracias también como mi. Dėkuoju. Kaip ir mano kolegos, aš pritariu daugeliu dalykų, kurie buvo pasakyti. Ir būtent apie tam, kas buvo pasakyta dėl mūsų vaidmens, kaip e, sakėt, pirmininkė, mes turėtume pabrėžti šią problemą ir e, daugiau apie ją kalbėti čia ir daryti tai, kas yra įmanoma. Norėčiau pasinaudoti ponios Richardson dalyvavimą mūsų klausimuose ir pateikti jai klausimą. Ar galėtumėte pateikti mums informacijos tokiu klausimu dėl selektyvių abortų, nes tai domina moterų komitetą ir, ir lybę komitetą. Yra buvę nemažai atvejų aptartų socialiniuose tinkluose. Pavyzdžiui, toks abortas buvo padarytas e, merginai, kuri, kuriai buvo septintas e, neštumo mėno. Jis net neturėjo pinigų sumokėti už kūdikio laidotuvės. Norėčiau sužinoti, kokiamis sąlygomis vyksta tie selektyvūs abortai. Dėkoju. Nematau, kad kolegos daugiau norėtų klausti. Ir galiausiai aš turiu dar klausimą. Manau, kad stebėdami padėtį Kinijoje, kartais susitikdami ir diskutuodami dėl žmogaus teisių, kaip sakė ponia Richardson, tebelieka neiškeltas klausimas, kaip siekti tų pozityvių rezultatų. Ar galėtumėt pasakyti, kas yra numatyta nuveikti, kaip vyks to žmogaus teisų dialogo su Kinija vertinimas, koks jis bus dabar susitinkama du kart per metus, Kinai atvyksta vieną kartą per metus ir kokia yra tų rezultatų kokybė, ar sulaukiam žmogaus teisų pagerėjimų. Man atrodo, ne pernelyg tas pagerėjimas matyt. Turime griežtai laikytis laiko limito. Galbūt, ponė Richardson, jūs atsakytumėte pirmiausia, o paskui žodis kitiem kolegom. Stengsiu, pradėsiu nuo jūsų klausimų dėl dialogų. Visų pirma, kai mėginame vertinti, e, be abejo, veiksmingiausia turbūt yra tie dalykai, kurie yra skelbiami viešai. Ir šiaip jau aš E, neturiu dabar poranka mano interviu e, su vienu iš tų asmenų, kuris atliko įvertinimus. Taigi, šiaip jau sunku ką vertinti, tačiau aš manau, kad parlamento paklausimai čia būtų naudingi, iš tikrųjų. E, būtų įdomu iškirsti, kokius klausimus jūs norėtumėte išduoti. Pavyzdžiui, norėčiau pasakyti, kad dialogui kaip tokiam mes, dialogė kaip tokiam mes nematome nieko blogo, tačiau manome, kad jeigu kalbam apie ES diplomatiją, tai aukšti ES pareigūnai turėtų ne tik palaikyti bendro pobūdžio dialogą, bet e, taip pat turėtų kelti pakankamai griežtai žmogaus teisų klausimus. Nes dabar šie klausimai tiesiog nesulaukia tokio politinio svorio, politinio dėmesio, kokio reikėtų santykiuose su Kinėje. Kalbant apie priverstinę sterilizaciją, abortus arba selektyvų gimdymą. Taip, iš tikrųjų, tokiu atveju buvo, e, ypatingai čia man čia dabar pasisakė, jog reikėtų taikyti priverstinius abortus, e, palaikant vieno vaiko politiką. Ir iš tikrųjų E, galima kalbėti apie tą politiką kaip norite, tačiau priversinės priemonės, kuriomis palaikoma ši politika, be abejo yra neteisėta. E. E, kita vertus, labai retai, kada valdžios atstovai yra kaip nors baudžiami ir persekiojami už tokią praktiką. Galų gale ir tai neįsprendžiasios problemos. E, kartais gal nieko, jeigu vienas kitas pareigūnas yra atleidžiamas už tokią veiklą, tačiau tai neįsprendžia pačios e, e, lyčių selekcijos praktikos, kuri yra gana plačiai paplitusi. E, taip pat e, tai susiję ir su priekyba žmonėmis e, pačios šalies viduje. Na, yra kitų. E, kaltinimų Kinijai dėl rimtų žmogus teisų e, pažydimų, pavyzdžiui, kankinimų arba mm, nepagristų įkalinimų atveju e, šalies viduje. Kita vertus, e, šita veikla išplito ir už šalies ribų. Pavyzdžiui, mes žinome pas pasarus metus keletą atvejų, kada privesnė tvarka buvo gražinti. Kinijos disidentai buvo per jėgą vežti atgal į šalį. Ir Pangon. E, laiškai, kurie buvo siuntinėjami į kitas kaiminės Azijos šalis, vėlgi labai abijotinų teisinių pagrindų buvo e, sustabdyti. E, kiti klausimai, tokie kaip organų, šeimės transplantacijai, privesnis darbas kalėjimas ir panašiai. E, organų paimimas transplantacijai e, e, kol kas yra apstup savočko šešėlio, mes daug dėmė pastangų, kad šis procesas būtų šiek tiek geriau nušviestas. Tačiau Kinijos vyriausybė iš tikrųjų kol kas visą tai dangsto pareiškimais, jog paprastai organų transplantacija vyksta savanoriškai, aukojant organus vienų šeimos narių kitiems ar panašiai. Ir dažnai beveik neįmanoma gauti realių įrodymų, ar tokie pareiškimai yra pagristi. E, kalėjimai, e, kalėjimuose pagamtų prekių eksportas, na čia aš e, nesu susipažinusi su medžiaga, skirtingai nuo to, kas vyksta JAV E, kuri įvedė tam tikrus apribojimus tokių prekių importui. E, pas mus liktai nieko panašaus nevyksta, kita vertus labai sunku ir iš tikrųjų dokumentuoti, atsekti, ar e, viena ar kita prekė yra pagaminta toje ar kitoje vietoje. Iš tikrųjų kartais tam tikros prekės gali būti gaminamas kalinių, tačiau vėliau yra daug tarpinių grandžių ir kol tokios prekės pasiekia ES rinkas, vėlgi beveik neįmanoma yra atsekti iš tikrųjų, kurios buvo pagamintos ir kokiais būdais.呃，我想，呃，我想，呃，就这个法轮功这个问题再，呃，说。Kalbant uh, uh, uh, apie falangau, galėčiau šiek tiek išplėsti atsakymą. Uh, falangau Tiananmeno e, e, incidentas yra labai žinomos bylos Kinijoje. krikščionių problema taip pat e, yra gana plačiai išvesta Halangon. E, represijos e, irgi plačiai nuskambėjo Falangon. Vienas iš Falangon praktikų buvo nesiniai areštuotas ir aš galiu pasakyti, aš dabar gyvenu Europoje, tačiau aš seku daug žiniasklaidos šaltinių, Falangon žiniasklaidos šaltinių ir jie iš tikrųjų atlieka puikų darbą, praneša apie daugelį socialinių problemų, e, nepaisant to, kad jie yra persiekiami ir slopinami. Kalbant apie žmogus teisų klausimą ir e, kalinius, situacija yra dviejopa. Viena vertus, kalbant apie disidentus e, arba panašaus pabučio kalinius, jie yra kankinami. Kita vertus, taip, kaliniai yra verčiam privesnai dirbti. Ir, pavyzdžiui, 2009 metais daug gaminių olimpiniam žaidinėms e, e, buvo pagaminti, e, aš tą girdėjau iš vienos iš disidenčių, jai pačiai teko apdoroti maždaug 10 tūkstančių valgymo lasdelių prieš olimpinę žaidynę. Taigi daug iš tikrųjų tokių gaminių buvo pagaminti kalinių rankomis. Yes. Taip, kalbant apie kalėjimus, nes jis buvo gana plačiai keičiamas nuomonėmis dėl sulaikymo kalėjimuose ir buvo prašoma taip pat Kinijos valdžios e, pakomentuoti e, teisingumo ministro pareiškimus, jog e, gali pasikeisti šiek tiek e, privesnio darbo nudojimas kalėjimuose. Tačiau iš pokalbio supratome, kad vargu ar tų pasikeitimų galima tikėtis. E, mes esame nustatę specialią tyrimų grupę, kuri siekia įvesti e, draudimus eksportui, e, importui Kinijos prekių pagamintų kalinių rankomis. E, grįžtant prie abortų problemos, mes be abejo pritarėme šiam surūpinimui, mes suprantame, kad 2002 metais šeimos planavimo statymas liktai turėjo apsaugoti moteris nuo tam tikro piknaučiavimo šeimos planavimo priemonėmis, tačiau uh, E, taip pat turime daug pavyzdžių, kada tam tikrose regionuose iš tikrųjų tebe vyksta privesnė abortai, sterilizacija, taip pat lyčių selekcija. Mes e, esame raštu kreipęs į Kinijos valdžią, prašydami, atsakym, prašydami komentarų dėl šių situacijų. Ir dabar laukiame, kol Kinijos valdžia mums atsakys. Taip pat jūs paklausite dėl E, paties dialogo e, svarbumo ir aktualumo. Na, ES be abejo teikia didžiulį E, dėmesį dialogų su Kinėje, be kita ko ir dėl to, kad viešoji nuomonė labai jautriai stebi žmogus teisų e, padėti Kinijoje. Mes manome, kad e, platus dialogas žmogus teisų klausimais gali duoti naudos, mes galime pagerinti Kinijos tam tikrų žmonių sluoksnių patį, mes galime įtikinti Kinijos valdžią apskaitai švelninti truputėlį situaciją. Be abejo, tam prireiks daug laiko, tačiau mes mėginame apriepti daug įvairių temų. E, taip pat palaikome e, ryšius su atitinkamomis Kinijos valdžios e, grupėmis. Be abejo, tenka apgalistauti, kad dabar Kinija iš esmės sustabdė antrąjį dialogo um, ratą 2011 metais um, po paskutinio įvertinimo uh, Mes kalbėjome su Kinijos valdžia, kokiais būdais būtų geriausiai galima gerinti žmogaus teisų situaciją. E, dabar be abejo dialogas vyks nebe taip dažnai, tačiau vis dėlto mes teikiame didžiulį reikšmę, jog diskusijos su Kinė turėtų būti tęsiamos ir kad dialogas būtų kaip galima esmingesnis, kaip galima naudingesnis. Ačiū. Ačiū. Na ir atrodo, kad šią temą įsėmėme. Aš be abejo laikysiu, jog tebe galioja rekomendacija ateinčiais metais parengti pilna vertę rezoliuciją e, Kinijos klausimų arba galbūt po atinkamų klausimų Kinijos klausimais. Taip pat mes planuojame pasiūsti žmogaus teisų komiteto delegaciją į Kiniją, kas vyks turbūt gruodį. Kol kas dabar e, organizacinis darbas vyksta gana sunkiai. Mes laukiame e, sutikimą su Kinijos ambasadoriumi, tačiau labai rimtai ketiname tai padaryti. Taip pat lapkritį vyks tam tikrų pasikeitimų valdančiojo komunistų partijoje Kinijoje. Taigi būtų geriau vykti vėliau, bet vis dėlto planuojame tą vizitą dabar gruodžio mėnesį. Na ir mėginsime padaryti viską, ką galime. Taigi dar kartą noriu padėkoti mūsų svečiams ir viešniams už jų pasisakymus, už um, išsame informaciją. Ir dabar noriu pakviesti pasakyti jau pranešėjus kitą temą, tai yra Sudano klausimą. So now, uh, to... Taigi dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra kitimas nuomonėmis dėl dabartinių žmogus teisų pažydimų Sudane ir Pietų Sudane. Praeitą savaitę Strasbūrė mes priėmė rezoliuciją dėl situacijos abiejose šalyse. Ir be to, kad paraginome jog būtų pasiusta tarptautinė sienų stebėjimo misija. Mes taip pat rezoliuciją pareikalavome būti saugomos žmogus teisės, ypatingai e, moterų ir kitų pažeidžiamų grupių. Ir kad tie, kurie atsakingi už rimtus žmogus teisų pažeidimus, e, jie sulauktų realios atsakomybės. E, be abejo, abi šalis dabar išgyvena daugybę pokyčių ir jungtinių tautų rezoliucijoje 247, kuri buvo primta e, gegužė, e, taip pat buvo pabrėžta, jog neįspręsti klausimai tarp dviejų šalių turėtų būti kokius jų spręsti, be kita ko tai yra ir e, abai pasienio regionų demilitarizavimas, taip pat besalgiškas ginkluotų pajėgų atitraukimas iš abiejų sienos pusių giliau iš šalies gilumą ir pas, iš naftos gaunamų E, pajamų teisingas pasidalimas. E, visos šios neįspręstos problemos be abejo atnešė e, didelių kančių civiliams gyventojams. Pirmiausiai civiliai gyventojai būtent ir patiria visas pasiekmes. Iš Sudano Žydro Nilo provincijos pastarojame metu buvo paskaičiuota apie 35 tūkstančiai pabėgėlių, tokiu būdu bendras pabėgėlių skaičius jau siekia apie 50 tūkstančių. E, toliau iš mūsų ekspertų tikimės išgirsti išsamesnių ir detalesnių e, duomenų apie žmogus teisų patį Sudane ir Pietų Sudane. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į e, raštu pateiktą e, pranešimą e, buvusio Sakarovo, buvusio Sakarovo prizo laureato E, Mahmudu Hamdali e, Sali. E, jis negalėjo atvykti ir prisijungti prie mūsų, tačiau pasiuntė savo pasisakymą raštu ir jį jūs rasite savo sektuvose. Deja, es specialus atstovas ambasadorius Mastan Sudanui ir Pietų Sudanui taip pat negalėjo šiandien čia dalyvauti, tačiau mes turime puikių ekspertų ir norėčiau pristatyti poną Marsos Vidį, FDŠ e, Afrikos skyrių direktorių, taip pat pana Vanderborg, Afrikos programų e, direktorių iš Amnesty International organizacijos ir taip pat turime Atsiprašau, mano pastabos nesaiškiai užrašyta, ką mes čia dar turime? Pana Uma Ismail, e, vyresnį NF projekto politikos patarėją. NF e, projektas e, tai yra organizacija, kuri veikia Vašingtone, JAV ir e, jinai užsiema specialių projektų, kuris tyria genocido ir nusikaltimų prieš žmoniją e, apraiškas įvairiose karštuose pasaulio taškuose, kur žmogus teisų situacija yra pati blogiausia, skaitant Kongo Demokratinę Respubliką, taip pat ir Somalį, ir vykdo savo veiklą nuo 2008 metų. Taigi, e, pirmiausia, žodis ponui Juma. Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti pirmininkiai, vicepirmininkams ir Europos parlamento žmogaus teisų komitetui. Ačiū, kad mus šiandieną pakvietėte. Aš tikrai e, Sudano žmonių vardu noriu jums labai e, kažtai padėkoti. Tai yra šalis, kurioje aš gimiau ir praleidau savo vaikystę. Ir dėkoju, kad jūs nusekliai ir ilgą laiką ginate žmogaus teisų e, interesus. Leiskite trumpai apžvelgti, kokie yra žmogaus teisų patys Sudane. Mano kolegos, kurie čia yra daugiau kalbės apie e, pietų Sudaną ir perinamas teritorijas, na, o mano pareiškimas gal skambė šiek tiek kitaip. Ar viskas varko su garsu? Taigi aš daugiau kalbėsiu apie e, Sudano klausimus, Sudano problemas. Dviejų šalių žmogus teisų patys skiriasi. Mano nuomonė, iš tikrųjų, labai skiriasi tie pažeidimai, tie žmogus teisų pažeidimai, kurie fiksuojami šiaurinėje ir pietinėje dalyje. Taip, be abejo, žmogus teisės turi būti gerbiamas ir kada, bet kaip yra pažinėjimas žmogus teisės. Žmogus teisės mes turime e, atsistoti ir pasakyti, jog e, tai neprimtina, tai turi būti ištaisyta. E, Sudano vyriausybės sistemingi žmogus teisų pažinėjimai taip pat turi būti vertinami iš šių pozicijų. Sudano uh, vyriausybė e, per daugelį metų e, buvo nekart užregistruota kaip pažinėjanti žmogus teisės, tuo tarpu e, pietų Sudanas yra nauja šalis, nauja valstybė ir ten kilusios problemos yra šiek tiek kitokios. Taigi aš norėčiau apžvelgti, kas vyksta šiaurinėje, dviejų, šiaurinėje dviejų Sudanų dalyje. Reikėtų pasakyti, jog Sudano vyriausybė ir toliau e, mėgina e, ribinių grupių klausimus spręsti iš karinių pozicijų. E, tai be abejo didina civilių aukų skaičių ir vėliausia, vėliausia smurto aukų vertinimai gal yra kiek ir mažesni negu 2004-2005 metų rodikliai, tačiau vis dėlto dar yra labai daug e, pažeidimų ir yra daug neįspręstų problemų. E, e, Taip pat padėtis e, sudane yra tokia, kad e, daugelis nevyriausybinio organizacijų, pagalbos teikimo organizacijų labai ribotai gali pasiekti šią šalį ir yra e, apribota jų veikla, todėl jos negali teikti pagalbos. Uh E, e, e, Tunas, be kita ko, pavyzdžiui, organizavo masinius bombardavimus pabėgėlių, kurie traukėsi iš pietų Sudano arba iškojo prieglupščio Etiopijoje. Taip pat Sudano vyriausybė iš, iš, iš pietų Kurvano ir Burnali regionų išstumė šimtus tūkstančių pabėgėlių. E, taip pat yra įvestas draudimas vykti į šias teritorijas. Nepaisant šio embargo, mes projekto gale pamėginom pasinaudoti vadinamoje Satellite Sentinel e, projektu, būtent panaudodami paldovinės technologijas parodyti, kokia iš tikrųjų baisi baigtis suklostė šiuose regionuose. E, dalis mūsų komandos apsilankė įvairius regionus. Aš asmeniškai dalyvau toje komandoje, kurie vyko į, į vakarų Etiopijos pasienį ir apsilankė ten esančiose pabėgėlių stovyklose. Ten man teko imti interviu iš šviežiai atvykusių iš Sudano pabėgėlių ir buvo girdėti apšaudimas bei bombardavimas e, e, kitapus sienos. Taip pat e, per tą Satellite Sentinel projektą mes uh, užfiksavome įvairiose vietose masinės kapavietės, kuris Sudano vyriausybė mėgino užmaskuoti. Uh, uh, Hortūnė, taip pat ir garnizoniniuose miestuose. Uh, uh, saugumo pajėgos e, pasirenka savo taiginiais e, atskirų etinių grupių atstovus, e, įtardami, kad jie yra prijaučiantis sukėlėliams. Taip pat e, yra stipriai ribojama žodžio, spaudos laisvė, e, saugumo pajėgos dažnai sulaiko žurnalistus, konfiskuoja leidinius, leidinių tiražus ir panašiai. Opozicijos partijų persiekėjimas politinių disidentų e, persiekėjimas ir kankinimas taip pat yra visiškai įprasta praktika. Ir e, smulkesnės grupės, kuris veikia Sudane ir e, protestuoja prieš vyriausybę bės politiką nesmurtinėms priemonėms, dažnai taip pat susiduria su neteisėtais sulaikymais, kankinimais ir kitomis neteisėtomis persikėjimo priemonėms. Šie dalykai sistemingai vyksta Sudane ir e, e, bet to reikėtų spręsti kitas problemas. Tai yra, visų pirma, smurtas prieš moteris. Tai yra iš tikrųjų e, vienas liūdniausių pavyzdžių, kaip E, masinis privartavimas e, tiesiog tampa kasdienė praktika, pavyzdžiui, e, Žydrio Nilo regione ir kitur, kitose teritorijose tokie masiniai privartavimai ir čia visiškai įprastas dalykas ir visi ne tik nesima priemonių tam užkirsti kelio, bet dažnai patys valdžios atstovai dalyvauja tokie veiklai plačiai paplitusi diskriminacija religinių ar etinių pagrindų režimas mėgina primesti širieto e, įstatymus e, prie žmonių valią, ne, nepriklausom to, ar tai yra islamo bendruomenės, musulmonų bendruomenės ar kitokio tikėjimo bendruomenės. Na ir daugeliu atveju e, moteris, pažiūrėjau, po išprivatamo net negali e, e, kreiptis į teismus, nes nežino, kad jokio teisingumo nesulauks, o veikiau, kad tikrai sulauks e, kaltinimų svetimavimu. E, disidentai, politiniai oponentai ir kitokie e, opozicijos atstovai yra kankinami ir vėlgi e, nėra jokių praktinių priemonių, kaip spręsti šią problemą. E, nors e, popierių yra numatytos tam tikros um, žmonių apsaugos priemonės, tam tikros žmonių, žmogus teisės ir panašiai, tačiau realybėje uh, Sudano vyriausybė iš tikrųjų nieko nedaro, kad uh, visą tai būtų gyventa praktikoje. Uh, E, Pietų stane problemas galbūt šiek tiek kitokios ir mano kolegos apie tai išnekės išsameu, e, tačiau aš, e, taupydamas jūsų laiką, nebekalbėsiu apie tai ir esu pasirengęs sakyti klausimus. And now, dėkoju, o dabar sureaguoju ponui Marso Seviu. Merci, madame la présidente. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju už tai, kad uh, pakvietėte pasisakyti šiame pakomitetyje. Ta pačia proga norėčiau apibūdinti bendrą pietų sudano padėtį žmogaus teisų požiūrių. Ir norėčiau pakviesti Europos Sąjungą toliau budriai stebėti padėtį šioje šalyje ir užtikrinti, kad Europos Sąjunga aktyviau padėtų šitai valstybei įtvirtinti demokratinius principus ir teisinės valstybės principus. Mano kolegos iš eh, Amnesty International pakalbės apie situaciją, baisę situaciją, kuri susidariusi Kordofane ir eh, Melinojo Nilo eh, valstybėse ir Sudano bei Pietų Sudano piliečiai yra pačios pirmasios pagrindinės to konflikto e, aukos. Heglingo vietovėje, kur yra eksploatuojama naftas, padėtis taip pat yra baisi, bet aš nekomentuosiu tų dalykų, mano kolegos pakomentuos plačiau. Tačiau žmogaus teisės pažydinėjimus ne tik tai e, ten, pietų sudane, o aš pasakysiu dar ir e, kitus pažeidimų aspektus pietų sudane. Visų pirma, šios teisės pažeidinėjamos dėl ginkluotų grupuočių, kurios e, organizuoja išpolius prieš valstybės e, struktūras ir prieš civilius gyventojus. Yra taip pat e, džengoliai regione inter, tarp, tarpetninių e, konfliktų, juose dalyvauja gerai ginkluoti jaunuoliai ir aukų skaičius ten yra tikrai labai didelis. E, keletas dešimčių žuvusių, seksualiniai nusikaltimai, grovimai, nekojimai kaimų ir panašiai. Kitas e, dalykas. SPLM partijos dabar esančios e, valdžioje nariai kontroliuoja absoliučiai viską, visas institucijas ir šios partijos nariai elgesi kaip uh, rezistencijos laikais jų refleksai liko tokie pat kaip prieš 20 e, metų ir jie organizuoja. Jie taip pat kelia labai didelį pavojų piliečiams gyventojams ir saugumui. Toliau e, yra nemažai praktikos, kuri nesuderinamas tarptautinėmis konvencijomis ir žmogaus teisėmis, ypač su moterų teisėmis. E, šios teisės yra labai pažeidinėjamos e, šeimuose, turiu galvoje priverstinės vedybas ir, ir, ir panašius e, dalykus. Įdomu taip pat e, paanalizuoti, kaip teisingumo sistemos struktūros ir kitos valstybės struktūros traktuoja tos pažeidimus. Buvo FIDH E, mūsų e, federacijos misija organizuota ir stebėjo padėti šiuo požiūriu. Galbūt yra ir vienas pozityvus čia aspektas, o būtent tas, kad ten Pietų Sudane veikia konstitucija, kurios nuostatos yra suderinamos su žmogaus teisų nuostatomis. Pietų Sudanas, kita vertus, neratifikavo dar ne vienos tarptautinės konvencijos, uh, reglamentuojančios e, žmogaus teisės. Parlamentas priėmė apie 50 įstatymų ir tik tai vienas iš tų įstatymų yra susijęs su e, žmogaus teisėmis, su, su vaikų būtent teisėmis. E, O, e, pavyzdžiui, baudžiamasis kodeksas ar e, baudžiamojo proceso kodeksas turi daug spragų ir tos spragos kaip tik e, ir leidžia egzistuoti žmogaus teisų pažeidimams ir yra dar daug problemų dėl spaudos laisvės ar žodžio laisvės. Aišku, yra tam tikra politinė valia iš institucijų pusės spręsti žmogaus teisės klausimus. E, E, įvairiose ministeri, ministerijose, užsienio reikalų ministerijoje, vidaus reikalų ministerijoje yra tam tikrų padalinių, kurie teisingumo ministerijoje yra padalinių, kurie to užsijima, tačiau kol kas spręsdami žmogaus teisų klausimus šie pareigūnai vis dėlto dar e, e, yra labai nepatyrę. Yra taip pat nacionalinė žmogaus teisų komisija, tačiau jos biudžetas yra labai mažas ir nepaisant jos e, statuto įgaliojimų, kurie yra tinkamai parengti, e, e, šios komisijos veikla kol kas dar nėra tokia, kuria, kokia turėtų būti. Na ir teisingumo sistema, kuri neturi pakankamai lėšų, taip pat negali veiksmingai kovoti su žmogaus teisės pažeidimais. Teisės pažeidimais kita vertus piliečiai nepasitikė dėl praeities teisingumo sistema. Tad apibendrinant šią padėtį reikia pasakyti, jog reikia veikti skubiai, reikia stiprinti institucinius gebėjimus ir reikėtų, kad pietų Sudanas remtųsi teigiamais pavyzdžiais, pavyzdžiui, Namibijos ar pietų Afrikos šioms šalims pavyko padaryti pažangą ir aišku, kad neimtų tokių pavyzdžių kaip Zimbabvės, Gvinėjos Bisau ar Džibučio pavyzdžiai, kuomet tos valstybės arba nenorėjo, arba labai e, vilkino žmogaus teisų e, problemos sprendimą ir, ir, ir šiuo metu ten yra labai rimtų žmogaus teisų teisų pažeidimų. ES turėtų būti labai budri, stebėdama žmogaus teisų padėtį šioje šalyje ir turėtų prisidėti prie e, šių teisų gynimo, e, suteikdama techninę pagalbą, stiprindama įvairius e, gebėjimus, tiek ir, ir, ir finansuodama institucinės e, pastangas, taip pat stiprindama žmogiškuosius išteklius ir, ir kitas priemonės už žmogaus teisės ir prieš totalitarizmą. EU, e Dėkoju už tai, kad patarėte mums, ką turėtume daryti, kad intensyvėtų mūsų dialogas ir pagalba jums. Prašom, žodis kitam kalbėtojui. Dėkoju, ponė pirmininkė, už man suteiktą galimybę papasakoti apie situaciją Sudane ir Pietų Sudane. Amnesty International pirmiausia mes susiekėme prie keletos sričių. Pirmiausia, atsinaujinantis konfliktai pereinamosiuose zonuose ir kito, taip vienas rytis, kitas rytis kartumas. Jūs, ponė pirmininkė, teisingai paminėjote, Europos parlamentas priėmė rezoliuciją prieš dešimt metų ir paskui e, tūkstančiai pabėgėlių atvyko į pietų Sudaną. E, kenčia žmonės ten nuo bado ir nuo kitų daugybės problemų. Čia problemų daug. E, būtina teikti pagalbą pabėgėliams Ir mano daug ko trūksta, nes labai sunku patekti į mano minėtas zonas. Manau, kad dirbti tam toje besikeičiančioje aplinkoje yra tikrai sudėtinga, sunku patekti į tas zonas. Daugelis teikiančių pagalbą atsisako tai daryti. E, a, taip pat neleidžiama atvykti net neutralių uh, E, humanitarinių organizacijų atstovams į konflikto zonas. Ir labai sunku įvertinti, kokia rimta yra žmogaus teisų padėtis ir humanitarinė padėtis konfliktų zonose. Labai sunku perkeltiesiems asmenims, nes jie negali sulaukti praktiškai jokios pagalbos. Pabėgėliai pietų e, Sudane ir Brunau regione patiria didžiulį nesaugumą, nes ten klajoja ginkluotos grupuotės, jie plėšiami, jie patiria didžiulį spaudimą. Prieš keletą mėnesių Sudano pajėgos bombardavo pietų Sudaną ir bombos krito praktiškai šalia pabėgėlių stovyklos. Kiti aspektai, kuriuos jūs jau galbūt matėte. Dokumentuose tai yra konfliktai tarp pačių pabėgėlių, nes ten irgi susibūrė įvairios grupės. Pabėgėliai patiria spaudimą ir buvo pažadėta tuos pabėgėlius perkelti e, į kitas vietas toliau nuo pasienio zonų. Tad asmenys, kurie turi būti perkeliami, bet atsisako tai daryti, būna areštuojami. Daugybė e, atvejų smurto būna užregistruojama. E, jaunuoliai išvyksta iš Brunao, kadangi konfliktų zonose šitiems jauniems žmonėms nėra jokios ateities trūksta galimybių normaliai gyventi, trūksta galimybių dirbti ir mokytis. Lietuvių vertėjų kabinete įraujasi, ar salėje yra posėdžio dalyvių, kuriems reikalingas vertimas į lietuvių kalbą. Jei taip, Penkioliktoji kabina laukia jūsų ženklo. Domimės, ar reikalingas, kad nors iš posėdžių dalyvių vertimas į lietuvių kalbą. Ačiū. On a number of other uh, recommendations we would like to make to the European Parliament, uh, issues which have not necessarily been touched on in your resolution 10 days ago and which you might find useful. Uh,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 įsiųsta misija, kurios tikslas buvo stebėti žmogaus teisės teisų padėtį, tačiau jos rekomendacijas nebuvo pakankamai atsižvelgta, kadangi stebėseną atlikti buvo sunku ir ne dabar neseniai pas, parengdami pranešime Junktinių tautų generalinis sekretorius pažymėjo, kad pasikeitimų maža. Buvo pasakyta tiesiog, kad jokios pažangos praktiškai nebuvo pasiekta. Ir manyčiau, kad čia Europos parlamentas gali suvaidinti reikšmingą vaidmenį, kad pasikeitimai prasidėtų. Brunal regione situacija taip pat turi įtakos žmonėms, kurie gyvena kartume. Matėme, kad spaudimas auga, kad SPLM šiaurės ir pietų darė buvo areštuojami, e, be pateiktų kaltinimų kalinami ilgą laiką. Mes taip pat matėme, kad represijos auga, kad tuo pat metu augo kritika valdžios atžvilgių daugelis e, jaunų žmonių aktyviau organizuojasi rengiamos demonstracijos, tie žmonės, kurie juose dalyvavo, dažnai patyrė areštus ir persekiojimą. Mes taip pat matome, kad vis sunkiau tam padirbti žiniasklaidai, patiria išpolius ir grasinimus ir gazinimus žurnalistai ir žiniasklaidos atstovai, uh, užpuolamos redakcijos, atimama jų surinkta informacija ir įranga. visą tai daro valdžios struktūros. To, to issues, um, with, uh, members. Valstybės narės ir taryba turėtų diskutuoti su Sudano atstovais tiesiog ir galiausiai aš manau, kad reikėtų pažymėti E, tokį svarbų dalyką kaip eksperto sudano klausimams, e, klausimams įgaliojimų atnaujinimas. Kol kas tie įgaliojimai leidžia kurti administracinius gebėjimus padėti ir užtikrinti tam tikras valdymo funkcijas, tačiau reikėtų aiškesnių įgaliojimų. Reikėtų sutikti gal daugiau negu kartą ar du kartų metus reikėtų siekti politinių pasikeitimų ir taip pat reikėtų, kad būtų pranešėjas paskirtas su aiškiais įgaliojimams stebėti žmogaus teisų padėčiai regione. Ir visą tai būtų tikrai labai teigiami ir didelę pagalbą atnešantį žingsnį. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū už pasisakymą, ačiū iš įvairias jūsų sakytas rekomendacijas. Tęsime toliau savo darbą. Jūs kalbėjote apie ginklų prekybos sustarimus. Strasbūrė mes balsavom bals... dėl rezoliucijos. Mes galėtume taip pat pasikonsultuoti su kolegomis, kurie dirba prie tos rezoliucijos. Mes taip pat turėtume pasikonsultuoti su valstybėmis narėmis ir pasižiūrėti, kaip šį klausimą nagrinėja įvairios tarptautinės struktūros. Galbūt reikėtų ne tik pratesti dabartinių ekspertų įgaliojimus, galbūt reikėtų juos šiek tiek keisti. Manau, kad jūs visą būtent tai ir išvardinote. Tad situacija blogėja ir tam yra daugybė priežasčių. Kaip girdėjome iš savo ekspertų, E, situacija rimta. Prieš suteikdama žodį kolegoms, klausimams, norėčiau suteikti žodį Europos komisijos atstovams. Ats Marija Lara yra Sudano ir Pietų Sudano klausimų kūruotoja. Taip pat turime kolegą aptekas savo posėdėje. Uh, Dėkuoju, pana pirmininkė. Tris pastebėjimai. prieš tai kalbėję kalbėtojai palėtė kai kurios iš tų aspektų. Tai rodo, jog mums kyla susirūpinimo dėl panašių dalykų. Visų pirma, humanitarinė prieiga Sudane. Ir tendencija mažinti tą prieigą. Prieš porą savaičių vyko paskutinis uh, įvykis e, šioje srityje. Nevyriausybinė organizacija yra uždaryta vienoje iš rytų provincijų. Ir tose zonose, kur yra sukilėliai, humanitarnės pagalbos teikti neleidžiama, taip pat yra vis daugiau sąlygų, kurios keliamos šiai pagalbai ir tos sąlygos e, nesuderinamos su neutralumu, su objektivumu ir su e, žmogaus teisėmis. Kalbant e, apie Kordof prieigą Kordofane ir Mėlynojo Nilo šalyse, padėtis tikrai yra nepatenkinama. Labai svarbu nepradėti veiklos tos, tik tose zonose, kur yra, e, kur yra kontroliuojama vyriausybės pajėgų ir užmiršti ar atsisakyti tos e, e, veiklos kitose zonose. Pabėgėliai iš Kordofano, iš Mėlynojo Nilo ir kitų e, regionų. Visi jie yra labai sunkioje padėtyje ir humanitarinių paslaugų teikimas yra be galo rimtas iššūkis. Parengiamasios priemonės kai kurios buvo įgyvendintos, tačiau turint omenyje tų pabėgėlių skaičių o jisai labai išaugo per pastarosius mėnesius. Ne, neįmanoma. spręsti visų iškylančių problemų ir jeigu prasidės lygų epidemijos, tai e, humanitarnės pagalbos tiekėjai neturės pakankamai priemonių kovoti, pavyzdžiui, su, su choleros protrukiu. nes e, trūksta vandens gerimo naujams e, e, ką tik atvykusiems pabėgėliams ir taip pat neįmanoma užtikrinti tos pagalbos iš kitų regionų, todėl padėtis yra labai rimta. Mes naudojame kitur Afrikoje esančius mūsų sraigtasparnius bet vis dėlto esame labai sunerimę dėl padėties. Aš e, norėčiau padėkoti Amnesty International už tai, kad e, jos atstovas paminėjo kai kurių pabėgėlių apsaugą, kertant sieną. Mes nuo metų pradžios jau bandome gyventi veiksmų planą šioje srityje, ir visiškai pritariu tam, ką sakė to klausimo kolega. Yra SPLM bandymų patekti į tą zonas, kur yra e, susirinkę pabėgėliai. Taip pat e, yra konstatuota, jog e, yra smurto praaiškų, priverstinis e, įrašymas į, į kariškius ir, ir kitų problemų. Mes e, pabrėžėme pietų Sudano vyriausybės atstovams, Ir, ir kuomet balandžio mėnesį prezidentas ir specialusis atstovas lankėsi Briuselėje, uh, ir susitiko su humanitarnė pagalba užsimančių komisaru. Mes taip pat apie tai kalbėjom, bet padėtis tikrai labai e, kelia nerimą. Pirmininkė, dėkoju. Norėčiau pat priimti Ugandos ir Pietų Sudano parlamentų atstovus Jie yra kaip tik čia, sveikinu juos. Mes girdime apie rimtus teisų pažeidimus Sudane ir Pietų Sudane. Mūsų svečiai čia dalyvauja kaip stebėtojai ir dėja negali dalyvauti diskusijose, gali tik tai klausytis e, diskusijų. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, girdėjau, kad išorės veiksmų tarnyba yra labai sunerimusi dėl padėties Kordofane ir Mėlynojo Nilo šalys, e, šalyse, regione. Mes e, diplomatiniais kanalais esame ne vieną kartą prašę Pietų Sudano vyriausybės, kad humanitarnės pagalbos teikėjai galėtų turėti prieigą prie Pietų Kordofano uh, ir Mėlynojo Nilo e, regionų. Nesenai buvo susitikimas su Rosalyn Master, ambasadorė. Jis negalėjo dalyvauti šios dienos susitikime, taip pat e, prieš tai buvo susikta su vyriausiai galiotinė ir šitie klausimai buvo taip pat e, aptarti. Mes nuolat darėme spaudimą, kad prieiga prie konflikto zonų būtų užtikrinta, nes e, ne, nebus taikos, jeigu nebus taikaus konflikto e, sprendimo, ilgalaikio tvaraus e, sprendimo. Pietų Sudane, Mirinajame Nile. Reikėtų taip pat kad pono Mbeki vadovaujami koordina, koordinatoriai pasiektų susitarimą, kuris visiškai e, gerbtų Sudano teritorinį ventisumą. Keletas pastebėjimų dėl žmogaus teisų Sudane ir, pietaus, ir pietų Sudane. Galbūt papildysiu tai, ką sakė prieš mane kalbėjo kalbėtojai. Dėl Sudano ES strategija, arba tiksliau tai, ko mes siekiame žmogaus teisų srityje, yra ilgalaikiai tikslai, mes norime, kad būtų institucinis ir teisinis pagrindas visų pirma sukurtas, kad būtų ratifikuojamos uh, konvencijos, sutartis, esminės žmogaus teisų apsaugos rytyje ir kad žmogaus teisų klausimai būtų įtvirtinti vyriausybinėse struktūrose ir politikose. Toliau kitas aspektas yra nepriklausomų struktūrų, kurios dirba žmogaus teisų apsaugos rytyje, sustiprinimas. Tai įmanoma. Uh, pasiekti tiekiant pagalbą pilietiniai visuomeniai ir naudojantis ES priemonėmis, žmogaus, priemonėmis skirtomis žmogaus teisėms ir demokratijai. Mes e, taip pat e, atidžiai stebime teismo procesus, e, kur kaltinami žmogaus teisų gynėjai. Radio Tabanga žurnalistė, pavyzdžiui, buvo teisiama 11 metais arba dabar vyksta teismo procesas prieš Fasai Salį e, žurnalistą. Tad e, šios strategijos kontekste mes nuolat palaikome dialogą su Sudano institucijomis. Mūsų delegacija kartume labai aktyviai dirbo įgyvendindama e, mūsų tikslų šio dialogo kontekste. Mes pasistumėjom į priekį, mes plėtojam reguliarų dialogą su žmogaus e, teisų taryba, kuri priklauso komisija, kuri priklauso Teisingumo ministerijai. Ir taip pat bandome dirbti su e, tarptautiniais partneriais kartume, kartu su ES diplomatinėmis atstovybėmis bei, bei kitais partneriais. Toliau ES strategija dėl pietų sudano. Šito klausimu galiu e, pasakyti, jog buvo tam tikrų pozityvių pokyčių. Galiu pasakyti, jog teisinis pagrindas tobulėja pietų sudane. Yra pažangos pasiekta konstitucinėje srityje, žmogaus teisų komisija yra sukurta ir Pietų Sudanas yra pasirengęs nagrinėti tos atvejus, dėl kurių susirūpinasi tarptautinė bendryje. Yra imtas tam tikrų žingsnių, tačiau nepaisant to yra dar ir daug rimtų nuogastavimų. Yra žinoma, kad saugumo struktūros kartais dar pažeidžia žmonių, žmogaus teisės, tačiau nesistemingai. Pavyzdžiui, nelegaliai įkalinami e, būna kai kurie asmenys, trūksta švietimo, žmogaus teisų klausimų, teisingumo sistema yra atsilikusi, jai trūksta personalo ir e, gebėjimų ir e, ne visuomet e, žmogaus teisų pažeidimai sprendžiami laiku. Yra dar daug e, vilkinimo. Pastaraisiais metais buvo daug aukų. Yra dažnai grobiamos moteris ir vaikai, tai yra būdingi šiam konfliktui aspektai, atsižvelgiant į susidariusią padėtį ir į kaimo vietovės, kuriuose gyventojų tankumas e, yra mažas, saugumo struktūroms iš tikrųjų kol kas yra sunku apsaugoti civilius. Kitas e, svarbus aspektas yra e, ginklų plitimas, tai taip pat daro neigiamą įtaką saugumo padėčiai, tad e, e, piliečių nuginklavimo pastangos e, taip pat čia yra svarbios. Ką dar reikėtų daryti siekiant e, pagerinti padėtį dėl žmogaus e, teisų gerbimo? Mes tiekime techninę ir teisinę pagalbą, tobulindami Sudano teisingumo sistemą, Europos Sąjunga e, teikia finansinę pagalbą, kuri naudojama demokratizacijai ir teisinės valstybės kūrimui. Taip pat ES per e, stabilumo ištikrinimo priemonę prisideda prie įtampos mažinimo ir taikos įtvirtinimo humanitarnės pagalbos rytyje, taip pat mes teikime pagalbą tiems regionams, kuriems reikia ypač tos pagalbos, mes nenorime. Mes e, taip pat e, bandome veikti per kotonų e, sutartį, Pietų Sudanas pageidauja prisijungti prie šitos sutarties ir mes plėtojam politinį dialogą šito klausimu su vyriausybė. Vyriausybė numato uh, jog žmogaus klausimai struktūriškai bus įtvirtinami ir šitame kontekste Europos sąjunga taip pat remia Sudano siekį prisijungti prie žmogaus teisės reglamentuojančio tarptautinių konvencijų ir susitarimų. Dėkoju už tokį detalų ES projektų pristatymą. Dabar žodis poniai Kil Nilsen. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ekspertams už pateiktą informaciją, kuri buvo labai išsami ir aš labai mažai turiu klausimų, nes viskas buvo labai išsamei pakomentuota. Nesenai mes buvome informuoti dėl Intifar Sharif Abdala. Tai yra moteris nuteista e, už svaidimų, už svai, mirties bausmiai už, už svaidimų akmenimis. Aš norėčiau paklausti, kaip e, dažnai yra vykdoma žmogaus, e, e, vykdoma mirties bausmė ir kaip dažnai yra naudojama tokia priemonė e, kaip e, užmėtymas akmenimis. Ir e, Ką daro ES e, siekdama panaikinti mirties bausmės Sudane? Taip pat norėčiau paklausti, kokia padėtis yra dėl moterų žalojimo, kuomet žalojami moters lytiniai organai. Mes e, buvome informuoti apie tam tikrus atvejus ir norėčiau paklausti, kokia padėtis sudate šituo e, klausimu. Taip pat Amnesty International atstovas e, kalbėjo apie įvairius e, ginklus, galbūt jūs galėtumėte e, patikslinti kai kuriuos aspektus šito klausimo ir pasakyti, iš kur atsiranda tie ginklai, kokia jų kilmė yra. So Nematau, kad daugiau kas klaustų. Turiu klausimą. Aš pati. Pone Ismail, jūs sakėte, kad masinis privartavimas yra paplitęs reiškinys. Ir tai vyksta daugybę metų. Afrikos konfliktų atveju tai yra būdinga, buvo pasakyta. Ar Afrikos sąjunga sprendžia šį klausimą? Ar sprendžia tai kitos žmogaus teisų organizacijos? Aš žinau, kad e, jungtinių tautų generalinis sekretorius atstovas yra kalbėjęs apie seksualinį smurtą. Jis bandė šį klausimą kelti. Ar ko nors pasiekta? Ir norėčiau visų trijų ekspertų paprašyti atsakyti į šį klausimą. Tiesiog norėčiau kreiptis jūsų dar paprašyti kalbėti trumpai. Okay, thank you. Um... Ačiū. Galbūt pirmiausiai dėl ginklų perdavimo. Tie, kas per pastarosius keltą metų eksportavo ginklus į Sudaną, tai būtų Baltarusija, Rusijos federacija, Ukraina ir Kinija. Plačiaja prasme kalbant ką mes matėme pietų Kordofane, bent jau tai, kas buvo surinkta ten, tai yra kinų gamybos amunicija, vėliausi pavyzdžiai pagaminti 2010 metais, taip pat uh, pakartotinio valdymo raketiniai renginiai, um, kurie buvo pagaminti vėlgi Kinijoje, pažeidžiant atinkamus taptinius sutarimus. Taip pat e, kariniai lėktuvai e, pagaminti Baltarusijoje ir kita ginkluotė, kuri buvo paminėta mūsų tik paskelbtoje ataskaitoje, apie tai jūs galite detaliau pasiskaityti. Labai trumpai dėl mirties bausmės. Tiesa, kad 2011 metais ir Sudane ir Pietų Sudane buvo vykdomos egzekucijos ir dažnai tai buvo daroma po neteisingo teismo proceso. E, labai sunku, kad nustatyti visas aplinkybės, tačiau kas e, pritrenkia, kad e, ir Sudanas, ir Pietų Sudanas iš esmės vykdydavo tokias mirties bausmes po akivaizdžiai neteisingų teisminių procesų ir mūsų žiniomis vienintelė kita pasaulio valstybė, kuri naudoja panašią praktiką, tai yra Somalis. Uh, Jos yra keletas, vienos iš keleto nebedaugelio pasaulyje likusių valstybių, kurios vis dar vykdo mirties bausmės. E, e, Šerif Abdala bylos atveju Amnesty International e, mobilizavo mūsų narius skubos tvarka ir mes, kiek, kiek mes žinome, buvo imtasi priemonių prieš teisimą. Um, pastaruoju metu nebegirdėjome e, ne, nebebuvo atveju, kada žmonės būtų nuteisiami mirties bausmė būtent už metakmenimis. Taigi labai tikimės, kad šitos praktikos palaipsniui bus atsisakyta. E, e, mes nedirbame, taigi nelabai ką daug galiu pasakyti. Čia klausimu. Ačiū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 Ačiū. Prieš atsakydamas į klausimą, norėčiau dar 30 sekundžių pakalbėti apie pono Kislovės rekomendacijas ir galiu priminti, kad mano, pasakėme, raštu beveik kiekviena jūsų rekomendacija atsispindi, tačiau taupydamas laiką aš apie tai dabar e, per daug nekalbėsiu. E, galiu pasakyti, kad e, Tiesiog vienas iš pagrindinių aspektų būtų e, visų institucijų stiprinimas, įskaitant ir e, tarptinio baudžiamojo teismo e, stovybę. Ir be abejo būtų labai svarbu, kad tarptautinė bendruomenė darytų spaudimą, jog visi pažeidėjai galų gale patektų į teismą. Ypač svarbu, kad nebūtų persiekėjami įvairūs aktyvistai, ypatingai tie, kurie siekia demokratizacijos sudane, kaip tik neseniai girdėjote turbūt apie gausias demonstracijas, kurios vyko keldamas panašius reikalavimus ir taip pat, kad Sudano valdžia gana kietą ranką slapino visas šitas e, demonstracijas. Taigi e, labai svarbu būtų, jog e, tokios, būtų smerkiamas pastangos šitokiu būdu slapinti demonstracijas. Iš tikrųjų reikia galvoti apie tos šimtus tūkstančius vyrų ir moterų, kurie kiekvieną rizikuoja saugybę, gindami demokratiją. Kalbant apie prievartavimus, Buvo iš tikrųjų e, dokumentuota, jog tai sistemingai vyksta konfliktinėse zonose ir tai yra dalis vyriausybės strategijos panaudoti e, kaip vieną iš karo priemonių, karo ginklų. Tai yra privartavimas lygiai taip pat kaip ir maisto kontrolė arba maisto pristatymo pribojimas ir naudojami vyriausybės kovojant su besipriešinomis grupuotėmis. Uh, Aš nesugirdėjęs apie jokias pastangas nei Afrikos sąjungos, nei kitų e, originalių organizacijų kaip nors spręsti šią problemą. Tačiau e, pasigirsta galbūt vienas kitas raginimas spręsti šią problemą, galbūt yra pavienės Afrikoje, kurios mėgina e, atkreipti dėmesį į šias problemas, tačiau kol kas, kalbant apie Afrikos vyriausybės, ar regioninės institucijos, jos tiesiog neturi tokios tradicijos. Aš labai tikiuosi, kad tai bus viena iš temų, kurią ES kels įvairioms Afrikos vyriausybėms ir taip pat e, įvairioms e, žmogus teisų gynimo institucijoms Afrikoje, kadangi iš tikrųjų tai yra baisi praktika, baisu, kaip moteris, kad moteris yra E, ne tik tai privartaujamas, bet vėliau nešiojasi šitą stigmą visą gyvenimą. Pavyzdžiui, baluma regione iš tikrųjų šita problema yra ypatingai didelio masto ir reikalauja skubaus įvairių institucijų dėmesio. Kągi, man belieka padėkoti jums visiems trims už jūsų e, puikius pranešimus ir aš manau. Thank you. Na, mes visi be abejo sudarėme su pačiam siaubingiausiam stacijom, sklusiam pasaulyje, tačiau ką mes girdime apie Sudaną ir Pietų Sudaną, e, labai neramina tai, kad situacija ir toliau blogėja. Taigi, kiek galėdami mes mėginsime prisidėti prie sprendimų ieškojimo arba mėginsime pasinaudoti savo ir parlamento turimus svertus tam, kad dėmesys abiems šalims ir padėčiuose E, neatslūktų. Na, o dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto, tik tai noriu su jumis greitai atsisveikinti. Thank you, Merci. Thank you. So, could you all, uh, could I ask you please to leave the room or to listen carefully? Norėčiau kreiptis į visus ir paprašyti arba išeiti iš salės, arba jau pradėti atidžiai klausytis. Now, our next uh, point is information and communication technologies and human rights. Kitas mūsų klausimas yra informacijos ir komunikacijos technologijos ir žmogaus teisės. E, šią dieną pradėjome nuo klausimų Kinijos klausimų ir jau aiškiai išgirdome, kad šias technologijas galima panaudoti tiek geram, tiek blogam tikslui. Na ir tam, kad šis klausimas būtų geriau aptartas, dabar mes turime matyti šakę, kuri yra e, taip pat ir komiteto narė, bet taip pat parlamento BFIT e, pranešė skaitmenės laisvės strategijos klausimų. Taigi, Marija, laba diena. Ir taip pat prie mūsų prisijungia ponas Pen Wagner, kuris pristatys mums studiją dėl informacijos ir komunikacijos technologijų bei jų vaidmens žmogaus teisų apsaugoje. Jisai e, atstovauja Europos universiteto e, institutą. Ir e, Marija, jeigu jūs nieko prieš, aš siūlau pirmą išklausyti e, pranešimo, o po to jau pereiti prie diskusijos. Na ir aš manau, kad mes prisijungsime prie sėdinčių salėje, nes kitaip tiesiog nematysime ekrano, nematysime skaidrių. Thank you very much and good afternoon. My name's... Taigi, labai ačiū ir visiems labai diena. Aš atstovauju Europos universiteto institutui ir buvo prašytas parengti šį trumpą pranešimą apie ICT ir komunikacijų technologijas. Jau šiandieną girdėjome, kaip šios technologijos gali pasitarnauti kaip e, laisvę nešant jėgai įvairios visuomenės, įvairiose konflikto žiniuose ir galbūt tai iš tikrųjų tiesa. Tačiau aš noriu pakalbėti apie kiek kitą aspektą, kaip e, šios technologijos taip pat gali e, duoti ir neigiamą poveikį. Taigi, sakyčiau, kad jeigu panalizuosime, kas įvyko arabų pavasario metu, manau, kad aš šokiruojantį padiskusijų klostą Tunise ir kitur iš tikrųjų vis dar turi savo garsių. Mes, ES ir kai kurios kitos e, pasaulio dalis vis dar mėgina parengti naują politiką. Ir e, tai, kas vyko Arapo vasario metu, e, parodė, kad ICT buvo dalis žmogus teisų pažeidimo mechanizmo. Yra labai konkrečių pavyzdžių ir ne vienoje arabų vasario valstybėje galima tai labai aiškiai E, pademonstruoti, kaip ICT buvo panaudojamas represijoms. Kita vertus, e, be kita ko, tarp šių pavyzdžių reikėtų pakalbėti, jog čia dalyvavo ir tarptautinės bendrovės, tarptautiniai pardavėjai. E, na ir daugelį atvejų tai buvo būtent Europos kompanijos. Porą pavyzdžių - Egiptas ir Sirija. Egiptas labai žinoma istorija. E, kaip e, internetas ir mobilus ryšys buvo išjungti tam tikram laikui ir kalbame ne tik tai apie bendrą interneto naudojimą ar panašiai, bet būtent e, demonstracijų metu e, kairė demonstrantai dažnai negalėjo siekti netgi su pagalbos tarnybomis. Tarpo komunikacijos technologijos tikrai turėtų užtikrinti tokį susikimo galimybę. Jeigu mes e, grįžime prie interneto ir telekomunikacijų technologijų Egipte, e, yra dar ir kitas aspektas, kuris labai įdomus, kadangi nors e, valstybė turėjo priežiūros pajėgumus tam tikrus buvo, šiuo atveju pateikti papildomi žvalgybiniai pajėgumai, kuriuos pasiūlė Europos, viena iš Europos bendrovių. Taigi Europos elementas gana iškiai matomas, ypatingai kalbam apie verslo sektorių. E, e, Sirija, kuri vėlgi yra vienas iš kruviniausių arab vasario regionų, vėlgi galim pasakyti, kad ir ten, yra, ten veikia tam tikras žvalgybos režimas, kuris skirtas specialiai būtent e, komunikacijai slopinti. Ir šio režimo nepakako, todėl vėlgi Sirija pasinaudojo Europos kompanijų konsorciumą. E, iš įvairių valstybių narių e, ir šis konsortinas turėjo parengti dar sudėtingesnę, dar, dar, dar tobulesnę sistemą, tik tai pasirodžius e, kelių drąsių žurnalistų bei nevyriausybinio organizacijų pareiškims spaudoje, jog e, iš tikrųjų tokie dalykai vyksta. Atsirado kažkokia tai reakcija. Iki tol tiesiog nebuvo jokios politinės valios, jokio, jokio, jokio mėginimo sureguliuoti situaciją. Uh, E, kita vertus, jeigu grįšime prie Tuniso ir Bahreino, na, Tunisas iš tikrųjų labai įdomus pavyzdys, kadangi dar iki arabo pavasario e, ši valstybė turi vieną iš plačiausiai pritaikytų žvalgybos ir represijų režimo, slapinimo režimo e, kuris buvo veiksmingai taikomas režimo, slapinant piliečių bendravimą. Taip pat reikia pasakyti, kad ir čia režimas labai nori naudosiu Europos technologijams. Todėl jisai e, teikdavo netgi nuolaidas Europos bendrovėms. Kitaip sakant, Europos bendrovės galėjo mėginti cenzūros ir žvalgybos technologijas, e, taikydamos jas e, Tunizo piliečių e, atžvilgių. Na, ir iš tikrųjų mes kalbame būtent apie tokio tipo rinkas. Tuo tarpu, jeigu pažvelgsime Bahreino, Bahreinė buvo atveju, kada piliečiai buvo kankinami būtent remiantis mobilių telefonų žinutėmis arba tekstais, e, kurie buvo panaudojami kaip įrodymai e, jų tardymo metu, tai yra labai gerai dokumentuota. Na ir kadangi ši informacija gal galia pasiekė Europos politikos formuotojus, e, gana neseniai, bet vis tiek turime tokių domenų, kyla klausimas, ką galima padaryti, kokie galimi sprendimai. Na ir aš kaip akademikas galiu pasakyti, kad um, E, e, dažnai mes susidurėme su tokia informacija ir tada galime tik tai atsigręžti ir paklausti, ką galima padaryti. E, be abejo, Europa tikrai gali imtis įvairių priemonių ir jas galima klasifikuoti į trumpalaikės priemonės ir ilgalaikės bei vidutinio mm, laikotarpio mm, perspektyvas. Na, akivaizdu, kad E, kai kurios bendrovės be abejo e, turi remtis Europos pagalba, e, kada kuria įvairias žvalgybos sistemas ar represinės sistemas ir be abejo čia ES gali įsikišti. Be abejo, mes galbūt negalime konkrečiais atvejais paveikti vienus ar kitos bendrovės, e, kai kurios iš tikrųjų išsisuka nuo atsakomybės e, dėl žmogus teisų pažinėjimo, tačiau galima e, sukurti kažkokią tai bendrą struktūrą, kuri leistų užkirsti kelią tokiam piknaudžiavimui ir labai svarbu, kad Europa turėtų greito reagavimo mechanizmą. E, kadangi netgi kartais, kai yra kažkokiu tai aiškiai prieinamų žinių arba viešų pareiškimų, be greito reagavimo galimybių problemas spręsti gali nepavykti. E, Taigi Europai būtina turėti greitą galimo mechanizmą, kita vertus taip pat ieškoti kitų reakcijos formų, e, techninių formų, pavyzdžiui, e, kažkokia tai monitoringo sistema galėtų būti, kurioje būtų stebima situacija vietoje ir taip pat galbūt e, turėtų būti taip pat užtikrinta įvairiams pasaulio bendruomenėms, jog jie turėtų alternatyvę prieigą prie informacinių komunikacinių technologijų. Taip pat aš minėjau, kad e, egzistuoja atskira kategorija, kurią galbūt būtų galima pakankamai aiškiai priešti, jeigu tik tai būtų e, geros valios. Tai yra e, pačios blogiausios, sakykime, taip, jažiausios technologijos, kurios yra skirtos išskirtinai tik tai e, prievartai ir represijoms. Ir be abejo, šios technologijos yra kengsmingos žmogus teisų požiūrių todėl turėtų būti taikomi joms platesni teisinio pobūdžio apribojimai. Ir e, be abejo, čia būtų galima paminėti taip pat ir e, įmonių e, vidinę atsakomybę, tačiau tai nėra vien tik tai mm, tas sprendimas, kuris leistų. Iš tikrųjų, jeigu įvairios kompanijos reguliariai dalyvauja žmogus teisų pažinėjimuose, E, ir dalyvauja įvairių režimų veikloje, tai vien tik tai jų gera valia ir atsakomybė pasiliauti negalime. Be abejo, jeigu kalbėsime apie vidutinį laikotarpį perspektyvą, galima paminėti keletą galimų priemonių. Pirmiausiai, e, kaip jau vėlgi minėjau, reikėtų imtis priemonių prieš tas specifines e, vieno tikslo technologijas, kurios gali būti labai kengsmingos dalis priemonių būtų teisinio pobūdžio, kita vertus taip pat turėtų vykti diskusijos ir E, e, ypatingai dėl dvigubo panaudojimo technologijų. E, čia reikia numatyti bent jau kažkokią tai reglamentavimo galimybę tam, kad galima būtų užtikrinti, jog dviejopo panaudojimo technologijoms taip pat būtų rastas tinkamas mechanizmas apribojantis jų blogą panaudojimą. Be abejo, yra daug atvejų, kada technologijų panaudojimas negali būti visiškai kontroliuojamas ir labai svarbu, kad e, jeigu vieną vertus tokių technologijų mes mėginsime nesuteikti kažkokiam represyviems režimams, kitą vertus neužkirsime kelio, jog piliečiai galėtų pasinaudoti šiomis būtinomis technologijomis. E, na, e, reikėtų taip pat kalbėti apie paklausos pusę, apie paklausos aspektą šioje lygtyje. E, dažnai piliečiai net nežino, kad e, tam tikros e, represyvių režimų valdžios institucijos ieško šių technologijų, siekia jas įsigyti ir panašiai. Taigi galbūt reikėtų kalbėti taip pat apie geresnę ginkluotų pajėgų saugumo struktūrų kontrolę ir jog būtų išvengta iškrypusių žvalgybos ar, ar, ar represijos formų. Taip pat reikia pasakyti, kad tinklai, kurie yra kuriami, kartais nėra vien tik tai technologiniai tinklai. Daugelį atvejų čia kalbame taip pat apie bendruosius norminimo principus. Ir tokie principai, e, kurių pagrindų vėliau ir naudojamas yra technologijos, turėtų būti grindžiami žmogaus teisėmis. Taigi galima būtų kalbėti apie kažkokią tai e, principų rinkinį, E, jo parengimo. Na, be abejo, aš netikiu, kad to būdu mes rasime galutinį sprendimą, tačiau būtų labai svarbu turėti omeny, juolab, kad daugelėje pasaulio dalių Europos e, finansavimo mechanizmai leidžia kurti tokius tinklus. Ir e, jeigu tokių tinklų kūrimas bus kuriamas e, taip pat laikantis ir vienšio galavimų būtent e, laikytis žmogaus teisų, gerbti žmogaus teisės, e, be abejo, poveikis, Europos poveikis, Europos įtaka galėtų būti pakankamai apčiopima. Taip pat labai svarbu, labai ankstyvame etape numatyti, kaip žmogaus teisų klausimas gali būti įtrauktas į technologijų plėtros klausimus, kadangi viena vertus Europa yra viena iš didžiausių rinkų, kita vertus Europa yra taip pat vienas iš didžiausių ITT technologijų kūrėjų ir pardavėjų. Ehm, na ir e, šiuo atveju galime e, kelti tam tikrus reikalavimus ne tik tai kitoms technologijoms, kurias mes pardavinėjom, bet taip pat ir ICT technologijoms, e, siedami tai su žmogaus teisų aspektu. E, kurios e, technologijos, kurios e, skirtos piliečiams stebėti, žvalgyti ar, ar represuoti, e, dažnai taip pat yra kūriamos ar įdėgiamos su, su europiniu finansavimu. E, ir kada e, skiriamas e, finansavimas europinėms tyriamosioms programoms, reikia visada įvertinti, ar e, jos neturės kokių nors neetiškų panaudojimo galimybių, ne pačiai žmogus teisų ir panašiai. Kalbant apie technologijų taikymą E, neigiamą prasme, kas, kas neigiamai paveikia žmogus teisės. Be abejo, mes kol kas dar e, gana mažai žinome apie šitas galimybės, apie šitos mechanizmus ir tol, kol nežinosime mes kaip Europos piliečiai, kaip e, asmenys, kurie domisi šio klausimu, neturėsime pakankamas informacijos, mes negalėsime priimti informaciją pagristų sprendimų. Todėl yra tikėtina, jog bet kokia politika, kuriame šioje srityje bus ant slidaus pagrindo. Taigi aš pabandysiu išvardinti keletą e, rekomendacijų, kurias vertėtų priimti domen. E, na, pirmiausia, vienas iš teiginių būtų, kad internetas yra viena iš prielaidų žmogaus teisėms užtikrinti. Na ir e, Be abejo, šitas klausimas niekada matyti netaps mažiau aktualus, nepaisant įvairiausių mėginimų sumenkinti ir panašiai. Toliau E, reikėtų pasakyti, jog e, ne viena žmogus teisų gynimo organizacija atskirai kalba apie internetą. Kita vertus, reikėtų pripažinti, kad Europa turi didžiulę politinį ir ekonominį svertus ir galimybę pakeisti esamą patį. Be abejo, klausimas yra, kokius politinius e, sprendimus Europa sukurs. Taip pat. E, E, e, dabar mūsų dokumente buvo apšiltos kai kurios Europos politikos sritis, kai kurie politiniai sprendimai, e, tačiau ypatingai reikėtų akcentuoti galbūt bendradarbiavimo aspektą ne tik tarp atskirų ES dalių, bet taip pat ir tarp institucijų, tarp parlamento tarybos ir komisijos. Uh, E, panašu, kad šito bendradarbiavimo visi siekia ir e, būtent per tokį bendradarbiavimą būtų galima e, aštriau kelti šios klausimus, koordinuoti poziciją ar panašiai. Be abejo, mūsų tarnyba taip pat stengiasi per įvairias tarptarnybinės, tarpžinybinės grupės šios klausimus nuolatos išlaikyti dėmesį. Kita vertus, be abejo, vyksta diskusijos. Uh, susijusios ir su kibernetiniu saugumu, ir įvairiais kitais kibernetiniais pažydimais, nukaltimais ir panašiai. Ir e, ankstyvame etape dabar e, čia keliamas klausimas taip pat ir žmogaus teisės ir labai svarbu, kad nuo pat pradžių tokiuose diskusijose be abejo žmogaus teisės aspektas užimtų deramą vietą. E, mes esame kalbėję su įvairiom e, institucijom apie tai ir nuolatos įsakydavome savo nuogastavimus, jau kalbant apie kibernetinį saugumą, kibernetinius nusikalsimus ir panašiai, e, yra rizika, jog žmogaus teisės liks kažkur tai už borto. Na ir E, be abejo, dar vienas aspektas būtų korporacijų įmonių e, atsakomybės stiprinimas, e, korporacijos visada dalyvauja šiuose procesuose ir be abejo, korporacijos tada bando gintis, sakydamas, jog jos tiesiog eksportuoja savo technologijas ir negali sekti, kaip e, bus panaudojamos šios technologijos vėliau vienoje ar kitoje valstybėje, kurios yra įsigijamas. Tačiau e, E, e, labai svarbu nesudaryti galimybės e, korporacijom dangstyti savočių figos lapeliu ir mėginti ištrūkti arba išvengti atsakomybės tada, kada jų parduodamas technologijos iš tikrųjų panaudojamas kenksmingais tikslais. So thank you very much, Mr. Dėkuoju, ponia Wagneri. Turėčiau prisipažinti, kad dokumento neperskaičiau. Ketinu tai padaryti, kai uh, darėte savo pranešimą. Vienoje skaidrių buvo pasakyta, kad Europos įmonės vyriausybėms siūlo nuolaidas, kad būtų testuojamos jų siūlomos technologijos. Tai buvo labai tikslus dalykas. Aš perskaitysiu dokumentą ir ko gero surasime, ka, kokios yra tos Europos įmonės Tai yra tas dalykas, prie kurio turim padirbėti, kurį turime detaliai sekti. Na taip, taip, rasite, rasite sąrašą tų įmonių. Aš taip pat ir pirkėjų ir gamintojų sąrašus esu idėjęs, norėčiau priminti. Norėčiau pasakyti, kas tas kos technologijos pardavikas pirko, pavyzdžiui, saldant kapus ir panašiai. Jie Be abejo, tą įrangą karts nuo karto nusiperka. Ir pranešime yra daug dokumentų ir įrodymų šiais klausimais. Aš atsargiai labai nurodžiau tas įmonės, tik turėdamas įrodymų. Ir aš be abejo atsiprašysiu tų kompanijų, jeigu suklydau kuo nors, bet nemanau. Tačiau informacija yra tikrai įdėta į dokumentą ir jūs labai nesunkiai rasite. Pirmininkė, ačiū. E, dėkoju už jūsų pasisakymą. Dabar Marytė Šakė. Ji yra AFET pranešėja, jos pranešimas yra susijęs su skaitminė laisvė. Prašom papasakoti mums, viena kolegė, kiek pavyko pasistumėti su tuo pranešimu. Dėkoju. Leiskite padėkoti, kad į politinę darbo turi įtraukta šį svarbi tema. Manau, kad buvo žengtai prieki reikšmingai E, žengiant atitinkamus žingsnius Europos Sąjungos lygmenių. Šiandien labiau susitelksiu prie žmogaus teisų aspektų. Norėčiau pasakyti, kad dirbau su įvairiomis suinteresuotomis pusėmis ir norėčiau pasakyti štai, kad Europos Sąjunga turi progą būti pasaulinė lyderė, kalbant apie e, nu, skaitmeninės laisvės e, įdėgymą. Tam reikia, kad būtų sukauptos tam tikros specifinės žinios apie tai, kaip veikia technologijos ir kaip jos yra susijusios su žmogaus teisėmis, kaip jis galima panaudoti jums ginti. Taip pat reikalingas geresnis bendradarbiavimas tarp atskirų direktoratų generalinių Europos komisijoje. Tam reikia, kad šį klausimą į savo darbo tvarkį įtrauktų išorės veiksmų tarnybą, kad prie būtų dirbama rimtai. Aš labai trumpai apibūdinsiu, kas ir kaip, paskui lauksiu diskusijos. Ir e, parengiau dokumentą diskusijoms ir susitelksiu labiau prie to, kaip į tai galima panaudoti žmogaus teisų ir pagrindinių teisų įdėgymui ir gynimui. Dokumentas yra rengiamas, dar laukiu visų kolegų indėlio, parengsiu dar tik pirmąjį projektą, tebe vyksta šios strategijos preliminarus rengimas ir stengsiu atsižvelgti visų nuomonės, tad kviečiu visus uh, pateikti savo indėlį. Manau, jog kalbant apie žmogaus teisės, mes turime pasakyti, kad daug ką galima nuveikti naudojantis internetu. Žmogaus teisės vakume negali egzistuoti, jos yra susijusios su saugumu, su prekybos ir plėtros klausimais. Žinau, kad šiame pakomitetyje ES patikimumas, kai kalbame apie žmogaus teisės, yra esminis dalykas. Ir mes čia kalbame apie tai, kaip panaudoti technologijas mūsų patikimumų pasaulyje užtikrinti. Turime panalizuoti, ką gali nuvel, nuveikti vyriausybės ir ką galime nuveikti mes, pasitelkdami, pažiūrėjau, nevyriausybinės organizacijas. ES lygmuo yra tinkama šiems klausimams kelti, todėl, kad mes kalbame apie internetą, apie pasaulinį tinklą. Jeigu būtų galima pasiūlyti idealius sprendimus Uh, tai manyčiau, kad geriausia jos būtų teikti ES lygmenį keletas dalykų prieš pradedant diskusijas. Kyla naujų grėsmių. Ir anksčiau, kiek prisimenu, man pirmiausia į galvą ateina kova su terorizmu ir to metodai. Buvo ilgą laiką kalbama apie kibernetinį saugumą, apie internetų saugumo užtikrinimą. Visa tai man primena karą su terorizmu, kuris prasidėjo e, po rugsėjo 11-osios. Matome, kad kyla naujų grėsmių, kibernetiniai nusikaltimai, internetiniai nusikaltimai, internetinis terorizmas yra tie, apie kuriuos kalbama. Turime rasti reikiamą pusiausvyrą šioje srityje, nes nebūtinai siekiama vienu ar kitu netinkamu e, elgesių internetinėje erdvėje grasinti mūsų valstybių saugumui. Turime išsiaiškinti, kokius yra grėsmės, turime išsiaiškinti, ką laikysime e, kibernetiniu nusikaltimu. E, pavyzdžiui, kartais kompanijoms pasinaudoja vienos ar kitos grėsmės kurstimu, nes jos gali tuo būdu parduoti daugiau, pavyzdžiui, programinės įrangos e, informacinių sistemų saugumui užtikrinti. Tai svarbu teisingai grėsmės įvertinti. Tuo pat metu mes turime prisimti atsakomybę už teikiamas technologijas. Mano šalis, e, Olandija, ieškojo kompromiso. Svarbu užtikrinti programinės įrangos saugumą, svarbu užtikrinti interneto saugumą. Ir uh, Irano disidentai pastebėjo, pavyzdžiui, kad jų prieiga prie serverio, kur buvo elektroninis paštas įdėktas, buvo, kad jų tas serveris patyrė piratų išpolius. Taigi visos grėsmės gali būti vertinamos įvairia pusiai. Galime kelti klausimą, kaip gali padėti informacinės technologijos ginti žmogaus teisės. Mes turime pirmiausiai vertinti horizontalų į aspektą, nes internetas, pavyzdžiui, yra puikiai priemonė susibūrimo laisvėje įgyvendinti. Internetas yra puikiai erdvė diskusijai žmogaus teisių pažeidimo dokumentacijai kaupti. Internetas taip pat yra puikiai esailė dokumentų, nuotraukų, straipsnių ir juos sėkmingai išsiųsti, juos paskirstyti su, susidomėjusiesiems. Taip pat internetiniai dienorašiai yra svarbus dalykas. E, pavyzdžiui, kai vyko Miloševičiaus teismas, būsio Jugoslavijos lyderio teismas, e, video medžiaga buvo vienintelė medžiaga, video medžiaga, kuri buvo rasta, buvo internet, internetinė medžiaga ir šimtus tūkstančių video medžiagos elementų yra sutel, suteltų internete rodančių žmogaus teisių pažeidimus. Tačiau visada kyla klausimas, kaip visą tai patikrinti, kaip e, įrodyti, kad surinkta medžiaga yra tikra kai dėl horizontaliųjų aspektų galėtume paminėti labai e, svarbius aspektus. Islamo Irano Respublika ir toliau e, e vysto savo e, tru, įvairią trukdžių sistemą internete. Tai būtų galima geriausiai palyginti su internetu, tai yra interneto savotiška šaka, kurią jie vadina Hello Internet. Ir e, jeigu tam tikri iraniečiai laikus tam tikrų taisyklėms leidžiama prieiti prie masiškai cenzuojamo interneto. Kita vertus, e, per centralę galima visiškai pilnai stebėti, kokia yra vykdoma paieška, kokie medžiagai yra skaitoma ir panašiai. Be abejo, e, labai svarbu, kad ES sugebėtų tinkamai pagelbėti žmogus teisų aktyvistams, e, taip pat ir technologijų požiūrių, e, kad užtikrintų jų saugumą. Kinijoje mes stebime panašius procesus. E, kinai turi pasidarę, vadinamą, elektroninę didžiąją kinų sieną, ugnesienę. Ir šitas cenzūros mechanizmas be abejo apriboja ne tik žmogus teisų e, aktyvistų veiklos galimybės, bet taip pat turi neigiamą poveikį ir verslo galimybėms Kinijoje. Taip pat Kinija planuoja e, padary, paversti nelega, apriskipę negalios veiklos e, anonimišką e, blogų pokalbį, kas be abejo irgi labai apsunkintų įvairių aktyvistų nuomonių, nuomonių išaiškės. E, tai be abejo e, iliustruoja įvairių režimo mėginimus apriboti žmogaus teisės galimybės. Pavyzdžiui, e, gerai žinomas e, Tuniso atvejais, kaip tik tai rodo, vyriausybės struktūra suprato technologijų reikšmę ir sąmoningai, kaip tingai panaudojęs prieš savo piliečius. Panašius dalykus galima būtų pasakyti apie kitas, kitus režimus. Pavyzdžiui, Sirijoje buvo nustatyta, kad italų uh, kompanija e, padėjo sukurti vieną iš tokių centralizuotų stebėjimo e, centralių, e, kurios buvo panaudojamas sekti žurnalistams, slapinti informaciją ir panašiai. Ir tik visai nesiniai Italijos bendrovė atsisakė šios veiklos. Uh, E, esama domenų kaip, ir, ir, ir kaip tam tikros vokiečių kompanijos, pažiūrėk, eksportavo technologijas, kurios galėjo būti naudojamas represijoms arba žmonių siekimui. E, ir manau, kad mes turėtume tiesiog sistemišk, sistemiškiau e, nustatyti kažkokį tai bendrą požiūrį į šios procesus, tai yra į bendrovės, kurios eksporto technologijas. Iš tikrųjų, mes kalbame apie bendrovės, kuris eksportuoja technologijas, ištisas sistemas, tiek įrangą, tiek ir e, programinę įrangą. Taip pat e, konsultuoja, teikia e, žinias, kaip naudoti technologijas, kurios būtent yra sukurtos žmogaus teisų pažeidimams. Ir be abejo, manyčiau, kad E, kada e, Europos sostinėse skamba e, iškilios frazės apie žmogaus teisų gynimą, apie tai, kad reikia smerkti žmogaus teisų pažeidimus visose valstybėse, to pačiu Europos kompanijos prisideda prie tokios veiklos, tai be abejo skamba paradoksaliai, reikia iš tikrųjų situaciją gerokai keisti. Reikia pasakyti, kad yra nemažai valstybių, jog kur, kur, kurių valdžia pripažįsta, jog e, interneto veikimo principų suvokimas yra esminė prielaida, norint e, užtikrinti, jog režimas būtų stabilus, galėtų kontroliuoti savo piliečius, galėtų mm, slopinti nepagėdavimą veiklą ir panašiai. Na ir iš tikrųjų šiuo atveju ES tiek politiniam ligmenyje, tiek ir bendradarbiavimas su pilietinė visuomenė bei verslo sektoriumi galėtų kur kas efektyviau E, veikti, kalbėdama vienu balsu ir laikydamasi vienos strategijos šiuose forumuose. Tai padėtų e, įgyti geresnį vardą ir mūsų visuomenės, e, mūsų, mūsų piliečių akise. Na ir galbūt reikėtų taip pat sieti šiuos žmogus teisų klausimus su vystimosi politika. Europoje iš tikrųjų daug lėšų skiria uh, vystimuisi, e, padeda kurti besivystančiose valstybėse ICT technologijų tinklus e, tam, kad e, sudarytų prielaidas žmonėms savišmetai, gauti informaciją, panaudoti technologijas ir panašiai. Tačiau taip pat reikėtų panaudoti šias technologijas ir greuti įvairius nustebėjus tabų, kurie, pavyzdžiui, marginalizuoja moteris ir Taip pat reikėtų sieti žmogus teisų e, klausimus, kaip būtinas prielaidas su to, kad šios technologijos būtų perdomas tokiam valstybėm. Na, taupydama laiką aš daugiau nebesiplėsiu. E, galėčiau tik tai e, pasakyti, jog keletą punktų, kurie galėtų apibriežti būsimą strategiją. Labai svarbu, jog nebūtų prieštaravimų tarp žmogaus teisų politikos ir priekybos politikos. Labai svarbu, jog mes E, pabrėžtumėm e, esam projektų žmogaus teisų aspektą, kad e, žmogaus teisės taptų viena iš pagrindinių gyjų tokiuose projektuose. Čia kalbame ne apie kažkokį tai naujų dalykų šadimą, bet tiesiog šio aspekto stiprimą toliau reikėtų uždrausti eksportuoti specifines technologijas, kurios yra konkrečiai skirtos E, žmogus teisų pažydimams, e, reikia pasiekti, kad verslo sektoriaus veikla būtų daug skaidresnė. Na, čia be abejo atsiveria naujos galimybės vėlgi dialogui, dialogui su nevyriausybinėms organizacijoms, žmogaus teisų gynimo organizacijomis. E, galima pasimokyti iš kitų valstybių, kaip juose sprendžiamas problemos susijusios su ICT. Ir galbūt reikėtų taip pat pasinaudoti interneto vartotojų svoriu arba jėga įtraukti juos į šitą procesą. E, tai yra mūsų visų bendra atsakomybė e, įtrauk, įtraukiantis projektas ir mes čia daug kur turime pasikliauti tiek e, piliečių judėjimais kylančiais iš pačios apačios, tiek technologinėms galimybėmis. Jeigu visą taip padarysime, tai be abejo mes žengsime didžiulį žingsnį priekį ir vėlgi ES galės laikytis ambicijų tapti pasaulinę lyderę šios rytie. Uh, Ačiū kolegė Maritė Šakė. Mm, jūs pristatėte savo pranešimą, manau, kad jis yra puikiose rankose, techninių požiūrių viskas yra tvarkoj, politiškai taip pat viskas tvarkoj. Turiu keletą klausimų, bet manau, kad reikėtų išklausyti IAS atstovų. Mes turime specialistų iš ten čia savo tarpę, paskui Audrė Glorijos yra iš informacinės visuomenės direktorato atstovė mūsų posėdėje dalyvauja. Jūs e, rengiate, jūs, jūs galėtumėte daugiau pakomentuoti dėl tos Connect Strategy. Prašom. First, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Su pirma, norėčiau padėkoti poniai Šak už puikiai parengtą dokumentą ir ponui Wagneriui už labai detalų analitinį dokumentą. Komisijos e, išorės veiksmų tarnyba labai atidžiai nagrinėja šituos e, du dokumentus. Skaitmeninės laisvės remiasi tam tikrais principais susijusiais su žodžio laisvė žmogaus teisėmis. Ir čia yra siekiama užkirsti kelią pedofilą pedofilijai, pornografin, pornografinėms svetainėms. Taip pat e, čia yra siekiama sustiprinti skaidrumą ir stebėseną eksportuojant e, tam tikrus produktus. ES jau ėmėsi tam tikrų veiksmų įgyvendindama šitos e, principus ir e, pasmergdama žmogaus teisų pažeidimus, kuomet yra uždreidžiami blogai ar kuomet e, daromi kiti pažeidimai, Europos Sąjunga jau ėmėsi priemonių tam tikrose, tam tikrų valstybių atžvilgių, siek, siekdama kovoti su autoritarizmo apraiškomis. Pavyzdžiui, Sirijoje ar Irane, kur buvo apribojamas žmogaus teisės panaudojant tam tikras technologijas, buvo uždrausta eksportuoti tos technologijos į minėtas e, šalis. Taip pat yra komunikatas dėl e, rengiamas dabar komunikatas dėl saugumo kibernetinėje erdvėje Europos Sąjunga teikia pagalbą dideliam skaičiui pilietinės visuomenės organizacijų. Dabar vyksta maždaug 30 projektų, kurie susiję su laisvės užtikrinimu interneto e, erdvėje. Taip pat e, yra numatoma ir nemažai kitų projektų įgyvendinti netolimai ateityje bus susijęs su cenzuravimu internete ir su prieiga prie informacijos. Taip pat e, šių metų antrame pusmetyje turėtų būti peržiūrėtas reglamentas, reglamentuojantis šios ryties aspektus. Kalbant apie dviejopos paskirties prekes ir jų eksportą, taip pat bus imtasi tam tikrų priemonių. Norėčiau pabrėžti taip pat ir kai kurios kitus aspektus, pavyzdžiui, įmonių socialinė atsakomybė. Komisija yra viena iš iniciatorių įmantis priemonių šioje srityje. Čia yra siekiama identifikuoti tris sektorius ir parengti gairias. Informacinių technologijų sektorius buvo pasirinktas kaip vienas iš šių trijų sektorių. Taip pat buvo parengtas e, dokumentas būsimoms diskusijoms šituo klausimu. Tas e, dokumentas gali būti komentuojamas ir Europos parlamentarų, jeigu jie pagėdavo tai daryti, tai įmanoma padaryti iki birželio 30 dienos. Ta dokumentą komentuoti taip pat gali ir pilietinė visuomenė. E, dokumentas yra prieinamas per komisijos e, internetinę svetainę. Informacinės technologijos gali būti panaudojamos e, filtravimui, blokavimui, prieigos prie informacijos e, ir kitokiems teisio pribojimams. Įmonės taip pat kartais vaidina e, cenzoriaus vaidmenį ar, ar naudojamas tam tikslui, apribodamas prieigą ar jį apskritai užblokuodamas, be kita ko ir mobilios telefonijos e, srityje. Tuo būdu čia turime taip pat galvoti ir apie privataus gyvenimo aspektus ir uh, teisų užtikrinimą. Pone Šakė, pavyzdžiui, kalbėjo apie padėtį Kinijoje ir apie tai, kaip stebėjimas yra atliekamas panaudojant tokias technologijas ten dažnai yra kalbama apie šios sektoriaus e, pasiekmes Mes e, taip pat nagrinėjom tame dokumente konfliktų aspektus. Šios gairės, kaip sakiau, turi būti parengtos komisijos ir jos bus skirtos įmonėms, kad jos atremtų iškylančios šioje srityje iššūkius. Mes norime, kad e, šios gairės būtų naudingos. Uh, ir lengvai gyvendinamos praktikoje, sprendžiant visą tą problemų spektrą, kuris buvo minimas. Kaip sakiau, iki 30 šio mėnesio dienos galima reaguoti į šį mano anksčiau minėtą dokumentą. Ponas Gloriozov. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Diskusija iš tiesų labai svarbi. Ačiū, ponė Šakė, už parengtą diskusijų dokumentą. Aš tikiuosi, kad jis bus iš tikrųjų labai įdomus. Ačiū, ponui Wagner. Uh, už labai įdomų pasisakymą. Nežinau, tai yra diskusijų dokumentas ar koks nors kitoks dokumentas, bet komisijai tikrai bus įdomu su juo susipažinti. Norėčiau trumpai pristatyti jums e, disk, diskonec strategiją. Aš norėčiau paskui e, atsakyti į patiktus klausimus. Connect strategija vadinamoji yra tas dalykas, kuris yra susijęs su komunikacijų technologija. Ir tas dokumentas buvo pristatytas ponios Ashton 11 metų kovo Europos komisijoje. Tai yra veiksmų planas numatytas pietų viduržėmio jūros regionui. Veiksmų plane yra numatyti veiksmai, kuriuos įsipareigojo gyventi Europos komisija. Ten buvo kalbama be kita ko ir interneto panaudojimą e, žmogaus teisėms ginti, siekiant padėti žmogaus teisėjų gynėjams, nevyriausybinėms organizacijoms, tokiuose šalise, kur žmonių, žmogaus teisėms grėsia pavojus. Mes dirbame sėkmingai, 11 metais ieškojome, tyrėme, kaip galėtume įgyvendinti e, šią, e, šios tikslus. Tai yra iš tikrųjų vienas iš labai svarbių aspektų. Na, labai nesunku e, pradėti dubliuoti tą veiklą, kuri jau vyksta. Taip, atitink, taip atsitinka kartais, mums labai svarbu, kad Europos e, Sąjunga veiktų taip, kad būtų kuriama papildoma pridėtinė vertė, o ne kartotų, kas daroma. Svarbu e, tinkamai bendradarbiauti su išorės veiksmų tarnyba, su pilietinės visuomenės organizacijomis. Mes norime įgyvendinti tokius veiksmus, kurie gali padėti sukurti kuo didesnę pridėtinę vertę. E, Connect strategiją pirmiausiai pristatė nelikrus. Ir e, paskui vyko konferencija, kur be kita ko buvo kalbama apie interneto laisvę Hagoje gruodžio 12 dieną 2011 metų. Olandijos vyriausybė buvo surengusi šią konferenciją. Pirmiausia, buvo kalbama apie e, E, programinės įrangos arba kietųjų disko, kietųjų disko panaudojimą žmogaus teisų gynimui. Technologijos. Tai yra tos technologijos, kurios leidžia apeiti cenzūrą. Ir, kaip jau sakiau, tai padeda ginti žmogaus teisės. Švietimas tų asmenų, kuriems gali prireikti tų technologijų. Mūsų patirtis ir pokalbis su nevyriausybinio organizacijų atstovais regione parodė, kad net tos organizacijos, kurios nuo seno dirba žmogus teisų srityje, neturi pakankamai technologijų žinių, tiesiog nemoka, kaip pasinaudoti saugiai turimomis technologijomis. Ir čia labai diplomatiškai kalbu sakydamas, kad jų žinių lygis jų srityje yra silpnas. Neminėsiu čia kokios tai buvo nevyriausybinės organizacijos, tai nebūtų pernelik etiška čia. Tačiau pernelik daug yra tokių organizacijų, kurios kaupia savo narių koordinates, adresus kompiuteryje visiškai neužkoduojant tų duomenų. Tai kiekvieną kartą, kad tie kompiuteriai paimami, Kai jie tikrinami režimo struktūrų, tai tuomet labai nesunkiai režimas gali išsiaiškinti visus adresus ir visus asmenys, kurie yra tos organizacijos nariai. Tada asmenų saugumui kyla pavojus, aišku. Mes neseniai kalbėjome su vienu iš tų nevyriausybinio organizacijos narių ir aš jam sakiau, kad ši praktika yra labai pavojinga. Jis reagavo pasakydamas štai ką. Aš turiu savo kompiuterio slaptą žodį, o kiti negali jau nežinodami sužinoti šių duomenų. Tai štai, ponė, pirmininkė, kokia situacija ir kokia yra aplinka, kurioje mes dirbame. Aš, o tuo tarpu visame pasaulyje režimo atstovai yra e, žymiai geriau pasiruošę informacinių technologijų požiūrių. Jiems nereikia E, gauti slaptažodį, kad galėtų jį pasimti kieno nors kompiuterio duomenis. E, mano kolegos kalbėjo apie įmonių socialinę atsakomybę. Aš tiesiog komisijos vardu norėčiau pakartoti, kad mes laukiame jūsų komentarų dėl pateikto dokumento. Europos komisija lauks kuo glaudesnio bendradarbiavimo. Išklausiau, ką sakė ponas Wagner dėl bendradarbiavimo jis. Mes su juo susieksime, pažiūrėsime, ką galime visi kartu nuveikti. E, bendradarbiavimas ES tarp valstybių narių čia yra taip pat labai svarbus aspektas, bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis taipogi. Europos komisija čia turi tam tikros atsakomybės ir neketina jos purtytis. Ir išorės veiksmų tarnybai taip pat tenka tam tikra atsakomybė ir jie ją prisima. Taip pat valstybės narės turi prisimti joms tenkančią atsakomybę, siekiamas užtikrinti, kad visi darbai yra koordinuojami, kad visas koordinavimas vyksta sąžiningai ir kad teisingai suvokiama kaip gali veikti valstybė narė, spręsdama savo problemas, pavyzdžiui, prekybos e, problemas ir panašiai. Ir visiems suinteresuotiems subjektams turi būti aišku, kokie yra mūsų svarbiausi tikslai. Jeigu visiems jie bus aiškus, tai bendradarbiauti bus lengviau. Dar vienas veiksmų baras, prie kurio dirbame, yra mūsų pačių sugalvotas pavadinimas, bet labiausiai tinkantis – Tai yra Europ... informavimas apie susiklošiusią situaciją Europoje. Mums reikia geresnės informacijos apie tai, kas kur vyksta. Gal ne visai tikslu būtų, bet diplomatiškai pasakysiu. Mums rūpi, kas vyksta probleminėse valstybėse. Mes žinome, kai, kas yra to šalis, čia jų nevardinsiu. Mums geriau reikia žinoti, kas vyksta. Pavyzdžiui, susi, kokios problemos kyla susijusios su interneto naudojimu. Ir pavyzdys, kai buvusi Egipto vyriausybė Mubarako režimas pabandė išjungti internetą, tai tuomet atsirado organizacijų Europoje, kurios sureagavo iš karto. Yra tokių organizacijų, kurios seka prisijungimą prie interneto ir buvo pastebėta, kad ten kilo problema. Amsterdame įsikūręs atitinkamas centras iš karto gavo informaciją, kas atsitiko. Na, ne visais atvejais taip įvyko, nebūtinai visos valstybės iš karto gavo informaciją, dar tebėra spragų šioje srityje. Bet svarbiausia yra štai kas, mums tokios informacijos reikia, mums reikia žinoti, koks yra susiklostęs kontekstas. Panašių E, problemų prisijungti prie interneto buvo artimų rytų šalyse, jungtiniuose Arabų Emiratuose, konkrečiai 2010-aisiais. Žvelgiant iš išorės, viskas vyko taip pat, kaip ir mano minėto scenarijaus atveju. Nepavyko iš užsienio susitikti su, su šia šalim. Egipto atveju ne, bet kitų šalių atveju buvo panaud... buvo, buvo tiesiog nukirptas povandeninis e, kabelis, tai buvo techninis incidentas. Vėlgi reikia apsispręsti politiškai, kaip į tokias situacijas reaguoti, kaip ryšį atkurti. Egiptas yra palyginti nesunkus atvejs, nes puikiai žinome, kas ten vyksta, tačiau ne visais atvejais būna taip paprasta. Jeigu mes galime išvelgti kokią nors technologinę perspektyvą, kodėl stringa internetas, kodėl sunku prie jo prisijungti ir taip toliau ir panašiai, jeigu su, sutelkėme reikiamą koordinavimą, mes galime padėti tą problemą spręsti. Turime informaciją, galime papildyti tą informaciją, kurią gauname iš savo delegatų tinkamose šalyse, iš nevyriausybinių organizacijų, surenkama taip vadinama konteksto informacija ir galime padaryti išvadą, kuriais atvejais režimas pasistengia, kad interneto ryšių su šalim neliktų. Mes tiesiog bandome uh, išsiaiškinti, kaip padėti sprendimų prieimėjams, žinoti, koks yra kontekstas, kai jiems tenka apsispręsti dėl vienos ar kitos problemos sprendimų. Mes e, diskutavome Europos komisijoje, diskutavom su visomis suinteresuotomis pusėmis, su išorės veiksmų tarnyba, nes būtent ji yra atsakinga už šio pobūdžio informacijos rinkimą. Mes manome, kad reiktų surenkti seminarą šiuo klausimu ir tai vyks 12 metais, paskutinėme metų ketvirtį, jeigu jūs tai domintų, kviečiu visus dalyvauti bus kalbama apie privačias ir e, valstybių iniciatyvas, bus bandoma aptarti visus šios klausimus, visiems susėdus prie bendro diskusijų stalo. O pasaky, aptarti, diskutuoti tikrai yra daug prie ko. Kaip mes e, galvojame veikti konkrečiai, kaip pasiekti savo tikslų kai dėl programinės įrangos panaudojimo mes esame numatę trumpo laikotarpio priemonę, už kurią yra atsakinga išorės veiksmų tarnyba. Pirmą kartą 12 metais ši priemonė apima specifinius tikslus, tokius kaip kova su cenzūra. Ir ši iniciatyva taip pat apima ir tokį dalyką kaip informatikos sistemų saugumas. Demokratija ir žmogaus teisės pirmą kartą paminėtus kaip specialus tikslas. Ir 20 milijonų eurų buvo numatyta skirti šią iniciatyvai. 3 milijonai iš jų buvo paskirta būtent tikslui kovoti su cenzūra. Su cenzūra. Mes taip pat turime ir mokslo tyrimo tikslų, bet čia jau ilgalaikiškesnė perspektyva. Ketime bendradarbiauti su universitetais, keletas pavyzdžių. Paminėsiu porą jų. Nevyriausybinės organizacijos ir projektai. Tie, kas nori išbandyti savo programinę įrangą, gali pasinaudoti mūsų plataus mastų internetu Tikslas yra užtikrinti, kad programinė įranga tarnaus žmogaus teisių gynėjams ir jeigu kyla, paaiškėja, kad yra problemų, mes, pavyzdžiui, programinė įranga turi užtikrinti duomenų konfidencialumą, tačiau jeigu yra toje įrangoje programavimo klaidų, tai tuomet konfidencialumas nėra garantuotas, tad reikia tas programas iš anksto išbandyti, jeigu jas norima naudoti. Kai kurie aktyvistai susidūrė su šią problemą ir, ir kai kuriems iš jų, jų konfidencialumo panaikinimas reiškia, kad jiems kyla mirties pavojus. Tad e, norėčiau paminėti dar vieną projektą galimybė vyriausybė, nevyriausybinėms organizacijoms ir žmogaus teisų organizacijoms turi taip pat galimybę pasinaudoti naisiais Measure Community Networks priemonė. Tai yra ta priemonė, kuri gali būti panaudota pakankamai plačiai. Sirijoje buvo naudojama žmogaus teisų gynėjų. Kai dėl e, socialinės įmonių atsakomybės Nekalbėsiu detaliau, nes projektas jau vyksta, e, buvo finansuotas iš ES lėšų šis projektas. Na ir paskutinis dalykas. Tai yra e, informavimas apie susiklošiusią situaciją. Pone pirmininkė, dabar dar šis projektas tik tai kuriamas – netrukus bus atlikta studija. Ir čia mes aptarsime visas metodologijas, kurios yra tinkamos informacijai rinkti. Mes manome, ar reikėtų įtraukti į 13 metų 2013 inovacijų ir konkurencingumo programą šį aspektą. Tiesiog noriu dar kartą pasitikėti, kad apie tai dar komisijoje tik diskutuojama. Tai yra pradinė darbų fazė. Tikiuosi, kad pakankamai aiškiai išdėščiau, ką turėjau pasakyti. Lauksiu su klausimu. Pirmininkė, ačiū. Dėkojame už jūsų labai aišku pasisakymą. Ar kas nors norėtų pasakyti pastabų? Aš pasakyčiau vieną. Jūs sakėte, kad mes galime savo siūlymus pateikti. Tiesiog parlamente, norėčiau pasakyti, mes dirbame prie pranešimų, dėl, susij... kur kalbam apie verslą ir žmogaus teisės. Liepa ar galbūt rudenis bus baigtas renkti. Ir tuomet pasižiūrėsime, koks poreikis ten iškyla bendradarbiauti, gal jūs galėsite iš to pranešimo savo kokio kvėpimo pasisemti. Ponas Hauit regis yra pranešėjas šio klausimo. Jūs, po Degloriozo, atliekate daugybę darbų. Nevyriausybinė organizac... Nevyriausybinės organizacijos atstovai aiškino, kad jie su žmogaus teisų gynėjais e, mokosi, kad jie galėtų, jie apmoko tos nevyriausybinės organizacijos savus, kaip jie, šie galėtų apsiginti nuo šnipinėjimo atveju, kai bandoma juos susekti. Ta organizacija daro, jeigu taip galima sakyti, politinį darbą žmonės išmoksta naudotis internetu kartu saugodami ir save. E, svarbu užtikrinti, kad neįsisuktų ta spiralė, kai slaptosios tarnybos per e, informatikos tyrimus išsiaiškina, kas yra tie disidentai, kam, kas, kas kelia maištus ir kad tie žmonės nebūtų sulaikyti. Turiu specifinių klausimų. Juos pasižymėjau savo savo darbo kabinete. Jūs sakėte, kad reikėtų, kad reikėtų uždrausti toms įmonėms, kurios parduoda netinkamas technologijas, uždrausti eksportuoti savo produkciją. Aš manau, kad tai yra specifinė rekomendacija, kuri atsispindi jūsų kolegė pranešime, nes reikėsi tai būtų minimumas. Buvo kalbėta apie dviejopą panaudojimo technologijas. Aš esu iš Vokietijos. Visi žinome Siemens įmonę. Ji kartų kartoms yra žinoma kaip puikiai įmonė, kuri vysto tas technologijas, kurios gali būti panaudota, kurios gali būti panaudotos ir geriems ir blogiems tikslams. Kai kurie verslo segmentai yra parduodami įmonėms, kurios toliau lieka verslė. Kai kas yra eksportuojama, Ir sakoma, kad dažnai tai yra dviejopo paudžio technologijos. Kaip politikiai, man problema yra štai kokia. E, pagal Vokietijos teisės nuostatas mes turime užregistruoti e, tai, kokio pobūdžio dviejopo panaudų technologijos yra eksportuojamos. O ginklų eksportų reikia gauti leidimą. Nežinau, kaip yra kitose ES valstybėse, bet man tai yra truputėlį keistoka. Mes turėtume pasakyti, kad įmonė, kuri eksploatuoja dviejų panaudojimo technologijas. Gal tai būtų galima numatyti reglamente, apie kurį kalbėjo ponas King. Turėtume paieškoti tam tikrų spragų ir gal ko gero turėtume paraginti valstybės narės ES lygmenių tą spragą užpildyti, kad būtų užtikrintas geresnis skaidrumas. Na, suprantu, įmonė gali parduoti telefono technologijas, pavyzdžiui, visai šaliai. Galima suorganizuoti vartotojus, kad jie nepirktų tokios technologijos, bet kartais tai padaryti nėra taip paprasta. Bendro paučio klausimą turiu. Tarp verslo įmonių kyla klausimas, kas turi spręsti šias problemas dažnai įmonės pačios nenori būti siejamos su blogų technologijų panaudojimu. Vadovas mano minėtos įmonės yra sakęs, kad jis nenori dalyvauti tam purviname versle. Tačiau tai tiesiog buvo sakoma ne šiaip savo viešųjų ryšių E, kampanijos tikslais. Tiesiog yra iš tikrųjų tokių žmonių, kurie nenori savo vardo sėti su tomis blogai naudojamomis technologijomis. Tai būtų mano pastaba. O dabar suteiksiu žodį kolegoms. Gal ponas Wagneris taip pat norėtų ką nors pasakyti. Taip. Galbūt e, Marytė taip pat norėtų reaguoti. Kuris iš jūsų norėtų kalbėti pirmas, ponas Wagner? Taip, aš e, grįšiu šiek tiek atgal. Yra keltas iniciatyvų įmonių lygmenių. Global Network Initiative e, viena iš jų yra. Tačiau problema yra ta, kad dauguma tų iniciatyvų nėra palaikomas didelio skaičiaus įmonių. Tačiau tas e, tinklas vis plečiasi, yra kitų taip pat iniciatyvų, kurių dabar konkrečiai neminėsiu, bet jos yra gana panašaus pobūdžio ir yra, aišku, tokių iniciatyvų, kurios pasiteisina ir kai kurios mažiau. Mes žinome, kad sunku yra įtikinti įmonės dalyvauti juose. Kartais ir galbūt reikėtų imtis tam tikrų minimalių pastangų. Aš manau, kad e, mes turim kalbėti šituo klausimu tarp valstybių narių ES lygmenių, todėl kad e, tai yra nulatinis procesas, tai yra naujas klausimas ir e, mes turime kalbėti šitą temą, todėl kad reikia keisti mentalitetą. Ir per ateinančius mėnesius ir metus matysim, kokie, kokie bus rezultatai mūsų pastangų. Žinau, kad jau buvo pateikta klausimo Vokietijos parlamente šita tema. Ir tie klausimai rodo, jog e, tokio pobūdžio įrangai, apie kurią mes kalbėjom, buvo suteiktos eksporto garantijos. Tai irgi kelia savaime tam tikrų klausimų. Nežinau, ar buvo dar kitų aspektų, kuriuos e, palėtė. Uh, prieš tai e, kalbėjo kolegos. Norėčiau padėkoti tiems e, kalbėtėms už e, atvirumą ir atvirus atsakymus. Dėkuoju. Žinau, kad nebeturim daug laiko diskusijai. Labai svarbu, kad toliau nagrinėtume šitos aspektus ir aiškintumėmės įvairius aspektus. Aš girdėjau daug įdomių minčių ir aišku svarbu, kad įmonės prisimtų savo atsakomybę čia. Ir dažnai kalbam šitame kontekste apie išorės veiksmus, o tai savaime implikuoja kitokias taisyklės, naujas taisyklės. Ir taip pat čia kalba sukasi apie teisės nuostatų reglamentuojančių internetą ekstrateritorinį poveikį, ar mes galime e, eiti už mūsų valstybių narių teritorijų e, šituo požiūriu, ar turim apsiriboti savo valstybių narių teritoriją, ar mes galime priversti įmonės laikytis mūsų teisės aktų, kuomet jos veikia trečiosiuose valstybėse. Taip pat man labai patiko mintis dėl konsultacijų ir e, kvietimas patiko pateikti nuomonės, tačiau aišku reikėtų, kad ir išorės veiksmų tarnyba atitinkamai apibendrintų tas pastabas ir, ir irgi e, imtųsi tam tikrų veiksmų, nes šiandien mes matom, kad yra dvigubas paskirties technologijų Aš e, pateikiau penkis puslapius e, įvairių pastabų ir e, dabar laukiu reakcijos. Aš esu specialistė šitų dalykų, tačiau kai kurios įmonės ar, ar pilietinės visuomenės atstovai kartais reaguoja lietai Tuo tarpu tos e, technologijos keičiasi labai greitai ir iš tikrųjų ta, ta reakcija iš mūsų pusės turi, turi būti greita, nes kitaip iškyla pasitikėjimo problema. E, sąjungos biudžeto yra finansuojama demokratizavimo ir žmogaus teisų priemonė. Ir e, šitame kontekste technologijos taip pat yra svarbus uh, aspektas. Beje, vienas iš pagrindinių kriterijų stojant naujoms valstybėms narėms yra susijęs su šitais e, aspektais. Aš manau, kad veikdami kartu mes galėsime daug ką nuveikti. Ir dar keletą žodžių apie įmonių vaidmenį. Taip yra įmonių, kurios kalba apie Elgesio kodeksą, tačiau to gal nepakanka, mes turime galvoti ir apie atsakomybę bei skaidrumą. Įmonės dažnai galvoja tik tai apie pinigus, pelną, savaime tai nėra blogai, tačiau daug įmonių mano, kad žmogaus teisų apsauga ne jų atsakomybės klausimas, tuo užsima Europos Sąjunga. O e, tyrimai rodo, jog piliečiai tikisi, kad ES bus žmogaus teisų gynimo avangardė, todėl mes labai rimtai turime reaguoti į šitos aspektus. Mes iš savo pusės turime sukurti tam tikrą teisinę sistemą, numatyti reikalavimus taikomus tai naujai technologijai, kad tai būtų pagrindas, kuriuo remiantis būtų veigiama nes teisėkuros požiūrių mes e, turime užtikrinti, kad e, galbūt kai kuriais e, atvejais turi būti numatyta prievolė įmonėms užtikrinti prieigą prie tam tikrų domenų, pavyzdžiui, jeigu yra dingęs ar pagrobtas vaikas. Ir jeigu yra teismo sprendimas šitų klausimų, tad e, mes turim galvoti apie šitos dalykus ir būtent šituo lygmeniu turim organizuoti diskusiją. Aišku, šiandien mes neturim tam pakankamai laiko, bet e, aš tikiuosi, kad visos suinteresuotos pusės ir e, tarp jų įmonės dalyvaus šitame procese ieškodamas sprendimo, todėl kad ES turi būti tarp pionierių, turi būti avangardė, sprendžia šitas problemas ir manau, kad iš to laimės visi. Tai bus naudinga ir įmonėms, tai bus naudinga ir žmogaus teisų apsaugai. Kuo didesnė bus prieiga prie informacijos, tuo labiau bus užtikrinama žodžio laisvė ir įmonės tuo pačiu galės uždirbti daugiau pinigų ir gauti didesnį pelną ir manau, kad e, tikrai tai leistų visiems daryti pažangą. Pirmininkė, dėkoju. Tai yra puikiai mūsų posėdžio pabaiga. Manau, kad šitą temą turime kalbėti dažniau. Jūs afeto komitete pateikėte savo pranešimą taip. INTA ir AFET komitetuose. Pakeitimus galima pateikti iki rūpiučio pabaigos. Pirmininkė. Jeigu nėra kitų pasisakymų, baigiame posėdį, o rytoj pratęsime 9 valandą.